Gut, dann nehmen wir die Arbeiten von gestern wieder auf und kommen zum Tagesordnungspunkt 19. 19. darbotvarkės klausimas, nuo jo šį rytą pradedame. Vyks pirmoji diskusija šiuo klausimu. Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi Alavo Tantalo Ulframo jūrų ir aukso iš konfliktinių didelės rizikos zonų importuotojai at, atliekamas patvirtinimas. Sistema, pagal, minėt, pagal kurią atliekamas patvirtinimas. E, kalbėsime apie tai, kaip sunku gauti šias medžiagas rizikos zonose, kalbėsime apie mineralus, kurie gaunami Kongo demokratinėje respublikoje. Jau seniai laukiame teisės akto šią temą, komisijos buvo prašoma pasiūlyti teisės aktą šiuo klausimu, nes norime užtikrinti, kad mūsų turimos žaliavos nėra e, išgautos išnaudojant žmonės ar žeminant jų orumą konflikto zonose. Štai dabar turime teisė kuros pasiūlymą. Ir e, norime turėti kažką panašaus, kokį teisės aktą turi šioje srityje jungtinės valstijos. Netrukus pradėsime diskusiją šiuo klausimu. Tai yra pirmoji diskusija, kaip jau sakiau. Išklausysime pono Vinklerio mūsų pranešėjo. Taip pat turime Europos komisijos atstovų, kurie taip pat pasisakys. Jie trumpai pristatys šį siūlymą. Ponas Petras Sumidės, prašau, žodis jums. Yes, good morning. Uh... Labas rytas, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad surengėte INTA komitete pirmąją diskusiją dėl reglamento projekto. Mes e, dėl alavo, tantalo, volframo ir jų rudų pateiktą siūlymą parengėme prieš kurį laiką nes ir perdavėme Europos parlamentui, kaip sakėte, e, Europos parlamentas svarstys dar šį dokumentą, jau buvo priimta keletas rezoliucijų, kurio buvo raginama tokį dokumentą parengti. Tai yra tas siūlymas, e, kuris pareikalavo daug parengiamojo darbo, viešų konsultacijų su įvairiais subjektais dirbančiai šioje srityje, reikėjo atlikti ir poveikio įvertinimą. Ir paskui atlikę tą parengiamą į darbą parengėme siūlymą. Siūlymas yra susijęs su tarptautinėmis pastangomis, kurių esama iš jos rytyje. Tarptautinės organizacijos, e, tokios kaip jungtinės tautos ir kai kurios kitos organizacijos ėmėsi pastangų šios rytyje. Atskiros valstybės taip pat e, turi teisės aktą šios rytyje teisės aktų egzistuoja apimančių ir kitas rytis, tokias kaip didžiųjų žerų regioną ir panašiai. Taigi šis siūlymas yra paremtas būtent šiomis pastangomis ir EBPO gairėmis susijusimis su šiais keturiais mineralais, kurie ir yra minimi mūsų teisės akto projekte. Taigi dedamos šios rytyje tarptautinės pastangos, atsiranda tarptautinis konsensusas ir kol kas dar visiems privalomų tarptautinių taisyklių šios rytyje nėra. Kitose srityse yra priešingai egzistuoja jungtinių tautų teisės aktai susiję su e, tiekimo grandinėmis. Pavyzdžiui, dėl deimantų tokių teisės aktų esama. Tai taip pat yra tas teisės aktas, kuris papildo tarptautinės pastangas bei pastangas, kurias deda vietose. E, verslo bendrovės yra daug schemų, daug veiksmų, kurių imasi kai kurios bendrovės, kiek mums teko girdėti. Šis teisės aktas turi tris tikslus Jie yra vienas kita papildantis, vienas su kitu susiję. Pirmiausia, norisi, kad mineralų gavyba ir ginkluotų e, konfliktų finansavimo ryšys tarpusavio būtų panaikintas. Antra, turimas tikslas sukurti e, rinką tiems mineralams, kurie gauti atsakingai e, konfliktų zonose. Trečia, tikslas taip pat yra pagerinti ES įmonių operatorių gebėjimus e, laikytis taisyklių. Ir čia mes turime omenyje e, Dodd-Frank teisės aktą, kuris egzistuoja Junktinėse valstijose. Mūsiškis irgi yra įkveptas tuo teisės akto. Taigi Mes siūlome šitėsis aktą, parengėme komunikatą, kur yra aprašytas tas integruotas poreikis, po, požiūris, kurio e, laikėmės rengiant šį teisės aktą. Ten yra numatytos tam tikros paskatos e, papildyti mūsų teisės akto projektą ir minimi tokie elementai, kurie padės pagerinti ir atnaujinti mūsų siūlomą schemą reikalui esant. Taigi reglamento projektas e, apima, kaip jau sakiau, alavą, tantalą, volframą ir auksą. EBPO gairės e, egzistuoja jau šio klausimu. Kalbant apie geografinę perspektyvą, mūsų reglamento projektas apima labai plačią teritoriją. Jis apima visas rizikos zonas ir konfliktų zonas, paminėti ir atskiri regionai. Ir tai yra skirtumas reikia su Dodd-Frank e, teisės aktų, kur kalbama tik apie didžiųjų e, ežerų regioną. Taigi ABPO modelis yra taip pat, jis buvo įkvėpimo šaltinis ir jis buvo pasiektas rengiant šį teisės aktą. Kai dėl tiekimo grandinės kontrolės, būtent apie tai kalba mūsų reglamento projekte, mes norėjome, kad, tiek, kad tiekimo grandinė būtų e, kontroliuojama visi laiką, kalbant tiek apie e, rūdų tiekėjus, tiek apie jų perdirbėjus. Yra kalbama apie tokį lygmenį, kur e, mes manome būtina dėti specialias pastangas ir tuo galėsime prisidėti prie žymiai didesnės informacijos, platesnės informacijos surinkimo e, dėl tiekimo grandinės. Vėlgi, tai yra susiję, ar tai yra panašu tuos teisės aktus, kuriuos turi jungtinės valstijos ir tarptautinės organizacijos deimantų gavybos rytyje. Taigi mes kalbame apie tarpininkus, kalbame apie gavėjus, kalbame apie perdirbėjus šių elementų. Svarbu dirbti su nedidelėmis e, grupėmis, tokiais kaip perdirbėjai ir gavėjai. Ir tokia daugmaž yra mūsų teisės siūloma akto apreptis. Yra kalbama teisės akte apie tų keturių mineralų svarbą Europos Sąjungai. Um, savanoriškų pagrindų įmonės importuojančios šios produktus gali laikytis to mūsų siūlomo reglamento, tuo būdu parodant, kad yra, e, tos įmonės yra atsakingi, socialiai atsakingi gavėjai, tiekėjai, perdirbėjai. E, būtina, kad įmonės žinotų, iš kur gauna šias žaliavas, šias medžiagas, kad galėtų įvertinti, kaip tos medžiagos buvo gautos, kokiu būdu gautos iš tų konfliktų zonų, Ir taip pat labai svarbu užtikrinti, kad gautos šios medžiagos nebūtų panaudojamos tam, kad būtų finansuojami ginkluoti konfliktai. E, deklaracijos, kurias įmonės pasirinks pasirašyti, bus tikrinamos. Ta darys administracijos struktūros valstybėse narėse, kur tos struktūros, kuris bus atsakingos už šio reglamento įgyvendinimą. Na ir be abejo bus atliekami tikrinimai, auditai, tą darys patys importuotojai šių medžiagų ir taip pat bus pasitelktos ir kitokios kontrolės formos. Jeigu taisyklės bus pažeidžiamos, jeigu bus aptika tokiu atveju, tai licencija importuotojų gali būti atimta. Mm, stengsimės, e, stengsimės kuo geriau parengti šią schemą ir jums ją pristatyti. Norėčiau pasakyti, kad 400 yra importuotojų visoje Europos Sąjungoje, tai su tiek įmonių yra susijęs šis klausimas. Ir tos įmonės, ko gero, taikys šitą schemą, kurią mes čia pasiūlyme ir pasinaudos tomis paskatomis, kurias aš čia išdėščiau. Jos, ta schema yra išdėstyta ir tos paskatos išdėstytos ir reglamente, ir mūsų komunikate. Kasmet skelb. Skelbsime sąrašus tų, kurie pasirinko būtent laikyti šio reglamento, pasirinko gauti licenciją šioje srityje. Ir mes turėsime sąrašus, kad kompanijos žinotų, iš kur gauna tuos lydinius, iš kur, kaip jie buvo e, pagaminti ir kaip buvo gautos tos medžiagos. Taip pat yra numatytos paskatos, norint teikti pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jų atžvilgių auditas būtų atliekamas sklandžiai tuo atveju, jeigu jos pasirinktų taikyti šias schemas. Taip pat yra numatytos paskatos rengiant viešuosius konkursus, ypač kalbant apie užbaigtų prekių pirkimą, kuriuose yra, tų, yra tie keturi mineralai, kai viešosios struktūros įsigyja tos gatavus projektus į pirkimo sutartis turi būti rašytos tam tikros nuostatos, kad būtų perkamos tos prekes, tos medžiagos, kurios e, yra pagamintos iš taip vadinamų švarių medžiagų, legaliai gautų ir pagamintų medžiagų. E, tokias nuostatas numačius viešuosiuose prekių įsigijimo konkursuose, kai pasirašomos pirkimų pardavimo sutartis, svarbu paminėti tokias nuostatas ir tai, kad jos įtrauktos į tuos kontraktus rodo, kad yra siekis padaryti viską, kad tiekimo grandinė būtų e, nuolatos tikrinama. Taigi vietose valstybių šalių administracijos struktūros gaus tam tikrą pagalbą ir informaciją. Pagalbą ir informaciją gaus ir tos struktūros, kurios yra įgaliotos pirkti iš konfliktų zonų tas medžiagas. E, tuo būdu bus galima padėti e, valstybėms, narims ir įmonėms turėti reikiamą informaciją, kad jos galėtų palaikyti tą sertifikavimo sistemą. Šalyse kartais situacija susiklosto labai trapi, tose šalyse, kurios, e, kuriuose yra išsiplėtoję konfliktai. E, tad mūsų teisės akto tikslas yra pasiekti daugiau stabilumo, daugiau lankstumo ir padaryti viską, kad situacija netaptų dar sudėtingesnė dėl to, kad tos medžiagos yra kaip tik konfliktų zonose nesinorėtų administracijos struktūroms valstybių narių per nelik didelės administracinės naštos primesti. Tai irgi vienas iš mūsų tikslų. Norėčiau e, tuo ir užbaigti savo pasisakymą ir su pasirengęs atsakyti klausimus. Pirmininkas dėkoju. Ponas Vinkler, pranešėjas, prašau. Pirmininkė, labai ačiū, labas rytas, gerbiami kolegos ir ačiū komisijai už šio pasiūlymo pristatymą taip pat ir už pasiūlymą parengimą. Ir labai džiugu, kad buvau iš anksto perspėtas, nes jau rugsėjo pirmą galėjau pradėti dirbti ties šiuo pasiūlymu, bendradarbiaudama su komisija ir vėliau prie manęs prisijungė kiti kolegos. Taigi, laiku buvo viskas padaryta, o dabar platesnis vaizdas ES yra didžiausia alavo, tantalovo, framo jūrų importuotoja. 23 procentus um, šių metalų prekybos apima ES prekyba ir 12 procentų aukso importuojama į Europos Sąjungą. Taigi mums reikia atsakingo požiūrio iš jų mineralinių išteklių išgavimą. Uh, Taigi reiktų užtikrinti, kad e, nuomonės dėl šio reglamento tikslo neišsiskiria. Tai būt, tikslas yra nutraukti ryšį tarp šių mineralų kasybos, išgavimo ir perdirbimo bei ginkluotų konfliktų. Ta ryšį nutraukti nėra lengva, tikriausiai tai suprantate jau iš komisijos pristatymo, tačiau turime ataskaitų rodančių, kad e, yra ryšys tarp e, mineralinių išteklių ir ginkluotų konfliktų beveik 20 procentų atvejų. Taigi problema rimta ir mes turime šiame komitete rasti kažkokį sprendimą, kažkokį atsakingą požiūrį. Reikia gerai pasverto, gerai pamatuoto požiūrio, nes tai svarbus mineralai ir jų išgavimas ir jų išgavimo sąlygos yra svarbus dalykas. Po ekonominės krizės ES vis dar yra gana pažydžiama ekonominių atžvilgių ir turime tai gerai suvokti. Noriu priminti, kad Per praeitą kadenciją Europos parlamentas jau yra raginęs komisiją imtis veiksmų šiuo klausimu. Europos parlamentas e, yra paskelbęs rezoliuciją dėl metalų gaunamų konflikto zonose. Ir ta rezoliucija yra pristatyta, taip pat paskelbtas ir komunikatas, e, bendras komunikatas, kuriame atsispindi ir viešųjų konsultacijų rezultatai. Tos konsultacijos buvo surinktas praeitais metais. Aš manau, ES teisės aktai dėl atsakingo metalų išgavimo turi dėrėti su kitais ES teisės aktais, pavyzdžiui, žaliavų teisės aktų. Taip pat teisės aktai turi atsižvelgti į tai, kad dabartinės sistemos, pavyzdžiui, SBO gairės apima dabar esamas pasaulinės iniciatyvas. Taigi siūlomas reglamentas yra teisės aktas, kuris bus tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Ir mano nuomonė, būtent dėl to konkrečias to teisės akto vietas reiktų patikslinti. Pavyzdžiui, reikėtų paaiškinti, kas yra konfliktas, kas yra zona, kuriai daromas poveikis, taip pat kas yra konflikto zona. Tai padėtų tiksliau apibriežti geografinę šio teisės akto aprepti. Taip pat e, tai padėtų tiksliau uh, žinoti, kuriam regionui daro poveikį konfliktas. Be to, parlamentas e, žinotų, kokie, koks yra tų importuotojų, perdirbėjų sąrašas. Tam, kad e, galėtume tos įmonėms e, suteikti pakankamai laiko prisiderinti prie naujo teisės akto ir įgyvendinti jų nuostadas. Taigi toks yra siūlomas teisės aktas ir manau, kad būtinas didesnis tikslumas. Reglamentas veiksmingas bus tik tada, jeigu jis bus e, vienodai gyvendinamas valstybėse narėse ir jeigu žinosime, koks bus parlamento vaidmuo e, patvirtinus šį reglamentą. Pirmininkas ir komisija minėjo Dodd-Frank e, teisės aktą Junktinėse Amerikos valstijose ir tai, kad šis aktas taip pat turi poveikį ES e, įmonėms, ES subjektams. Yra tam tikrų signalų ir tos signalus reikia gerai pasverti, gerai išanalizuoti nes atrodo Dodd-Frank aktas e, didžiųjų ežerų zonoje turi tokį tam tikrą embargo efektą. Ar mes norime tokio embargo? Nes komisija sakė, kad pats svarbiausias tikslas yra sukurti ES rinką kurioje bus prekiaujama atsakingai išgautais mineralais iš konflikto zonų. Taigi turime panaudoti savo prekybos politiką, kad kažkaip galėtume daryti įtaką ir padėti bendruomenėms konflikto zonose, kad jos galėtų kurti darbo vietas, užtikrinti saugumą ir ekonomikos plėtrą. Taip pat pirmininkė noriu pažymėti, kad labai svarbu teikti jungtinį komunikatą kartu su pasiūlymu. Ir čia turime nepamiršti, kad mes diskutuojame dėl reglamento pasiūlymo, tačiau taip pat nepamiršti ir platesnių ES tikslų. Paskatos įmonėms, finansavimo galimybės MVI taip pat labai svarbios. Turime labai išsamei padiskutuoti apie tas iniciatyvas, nes žinoma, galutinis tikslas yra paskatinti prekybą ir per ją daryti įtaką, bet to labai svarbus ir viešųjų pirkimų klausimas, nes viešųjų pirkimų uh, taisyklės buvo modernizuotos ES lygmenių ir valstybės narės tas taisyklės, modernizuotas taisyklės dabar gyvendina. Taigi, pažiūrėkime, ar nėra galimybės taip pat mm, atitinkamai priderinti viešųjų pirkimų taisyklės. Aš jau baigiu mm, pirmininkė mm, ir dėkui už kantrybę, bet tema tikrai labai įdomi. Dar noriu paminėti, kad INTA e, e, gruodžio 3-4 dieną organizuoja viešuosius klausimus dėl šio dokumento ir manau, kad tie klausimai įneš dar daugiau aiškumo ir padės mums priimti pačius geriausius sprendimus. Dalyvaus įvairūs suinteresuoti subjektai ir jau vyksta diskusijos tarp frakcijų dėl tų viešųjų klausimų organizavimo. Taip pat noriu padėkoti ponui Bogdan Ranta. Mm, Deve pranešėjo iš šio klausimų, jis dalyvavo šiandien mūsų posėdėje ir esu įsitikinęs, kad mums pavyks puikiai bendradabiauti su Deve mm, komitetu dirbantį šio dokumentu. Labai ačiū pirmininkė. Elemente. Dėkuoju. Pane Vinkleri, manau, kad jūs labai aiškiai išdėstėte pagrindinius aspektus. Ir manau, kad galėsime dabar giliai nagrinėti visą šį turinį. Aš džiaugiuosi, kad glaudžiai bendradarbiavome su Dėvė komitetu. Ir atsižvelgiant į komisijos komunikatą, aš džiaugiuosi taip pat, kad Dėvė pranešėjas yra tarp mūsų ir žodį iš karto suteikiu jam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad pakvietėte dalyvauti šiame posėdėje. Kalbėsiu lenkiškai. Za zaproszenie. Temat, ten, temat tych konfliktów minerałów sprawnej strony regulacji. Ačiū pirmininkė, sudėvė komiteto pranešėjas ir ačiū, kad mane pakvietėte į savo posėdį. Mineralų iš konfliktų zonų klausimas labai svarbus. Mes keisimės nuomonėmis šio klausimu pirmadienį. Taigi šiandien kalbu tik savo vardu, o ne viso mūsų komiteto vardu. Besivystančios šalis yra labai dažnai um, šalys, kurios tiekia um, alavą, tantalavą, framą, jūrudas. Um, ir šie mineralai naudojami taip pat gaminant prietaisus, kuriuose naudojamos moderniausios technologijos. Taigi, ES turi užtikrinti, kad mūsų teisės aktai atitiks ir tarptautinės nuostatas. Mes turime pažiūrėti į visą šių metalų tiekimo grandinę nuo pat kilmės šalies iki tol, kokie metalai patenka į ES. Ponas Winkler minėjo, kad e, nori nutraukti ryšį tarp e, metalų išgavimo ir e, konfliktų finansavimo. Ir manau, kad tai teisingas požiūris. Svarbu bendradarbiauti šio klausimu. Ačiū. Ir Stengsimės dirbti taip, kad bendradarbiavimas būtų kuo sklandesnis ir kad galėtume kuo greičiau patvirtinti šį projektą. Kalbėtojų sąrašas ilgas. 13, 14 kolegų jau nori kalbėti, 15. Jeigu dar yra norinčių, mielai trauksiu į sąrašą, sako pirmininkas. turime aptarti ir dar vieną klausimą iki balsavimo, tad visus kviečiu pasisakyti trumpai. Taigi turime veikti labai disciplinuotai. Socialdemokratų frakcijos vardu, kolegius teiksime žodį, prašau. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju už pristatymą. Uh, apie e, komiteto darbą šitą temą. Tai labai svarbi tema, tai yra susiję taip pat su žmogaus teisių laikymusi kai kuriuose pasaulio dalyse, tai susiję su vystomųjų bendradarbiavimu, su stabilumu, taip pat su prieiga prie išteklių. 40 procentų pasaulio vykstančių konfliktų per pastarosius 60 metų vyksta jungtinių tautų duomenimis dėl e, šitų medžiagų naudojimo. Įmonės turi veikti atsakingai šiame sektoriuje, jos negali tenkintis vien tik tuo, kad e, organizuoja verslą ir eksploatuoja kasiklas. Europos Sąjungos veiksmai čia labai svarbus. 20 milijardų tonų šitų medžiagų yra importuojamas į Europos Sąjungą, jos naudojamos ir e, išmaniosiuose telefonuose ir kitur. Ir bendra suma visų šitų medžiagų apyvarta sudaro 60 milijardų eurų Europoje. Tad iš tikrųjų mes galime nuveikti daug čia ir pateiktame pasiūlyme yra labai daug įdomių aspektų, čia yra remiamasi OECD vadovų. Kita vertus, Europos komisija e, laikosi gana kuklios pozicijos, yra bandoma veikti laipsniškai šioje srityje. Nuo 2010 metų labai nedaug įmonių prisijungė, tai yra 4 procentai įmonių tik tai prisijungė prie EBVP iniciatyvos. Ir uh, Europos komisija mano, kad čia nereikėtų siekti privalomojo pobūdžio, kad tai turi būti savanoriška. Tad mano klausimas būtų, ką mes padarysime, kad įmonės būtų labiau skatinamos užtikrinti savo atsakomybę šioje srityje. Jo labiau, kad komisija teigia, jog 80 procentų įmonių mano, jog veiksminga būtų uh, įtvirtinti privalomojo pabudžio nuostatas. Tad turėtume pagalvoti apie tą pusiausvyrą tarp privalomojo pobūdžio ir savanoriškumą. Žinome, kokiu yra problemų iškilę Kongo demokratinėje respublikoje dėl Dot Frank įstatymo. Turime vertinti šitos e, aspektus. Dabar žinome, kad Konge gamybos lygis vėl tapo normalaus lygio, taip pat e, yra įvykę tam tikrų pokyčių pilietinėje visuomenėje. Dot Franko įstatymas padidino atsakomybę. Ir klausimas taip pat būtų, e, ar komisija pakankamai gerai vertina šitos e, aspektus. Toliau, kokios įmonės patenka Žinome, kad importuotojai sudaro labai ne, ne, nedidelę dalį, jog tas Dotfrank e, įstatymas apima labai mažai jų. Galbūt e, reikėtų siekti, kad e, tos nuostatos apimtų ne tik tai importuotojus, bet ir kitus dalyvius. Toliau. E, žaliavų iniciatyva apima ir vadinamasias e, kritinės medžiagas, toliau auditas. Ar galima būtų numatyti, kad e, pilietinės visuomenės atstovai dalyvautų audituose? Penktas dalykas - lydimosios priemonės. yra nuorodų į tokias priemonės vietinių lygmenių, galbūt komisija galėtų patikslinti šios aspektus ir taip pat konfliktinių zonų geresnė apibrieštis. Čia aš ne visiškai pritariu pranešėjai, kodėl komisijos pasiūlytos apibrieštis konfliktų zonų nėra tokios, tokios pat kaip uh, kitų pusių pasiūlytos e, apibrieštis, kurios, man atrodo, tinkamesnės. E, Kolega Lionis. Vervang ik mevrouw e, Emma McClarkin, die... Dėkoju, ponė pirmininkė. Remsiuosi kolegis, kurios čia nėra užrašais. Džiugu, kad turiu galiu pasisakyti šiuo klausimu, kuris yra toks svarbus. Aš taip pat manau, kad pono Winklerio ketinimai yra puikus. Kaip ir anksčiau kalbėjo kolegos, norėčiau pasakyti keletą pastabų ir užduoti kelis klausimus. Priešingai negu sakė ponia Arena, mes pasirinkome atvirą sistemą, o ne privalomą į pobūdį, dėl to, kad sakoma, jog ES vaidmuo šitaip galės būti ištik, užtikrintas žymiai geriau. Ir mes taip pat turime pasimokyti iš Dodd Frank įstatymų. Konfliktų zonos yra didelės rizikos zonos. jeigu numatysime privalomą sistemą, ją tiesiog bus sunkiau ten įdėkti. Tad norėjom paklausti Europos komisijos, ar jūs pritarite atvirai sistemai, ar iš tikrųjų tas privalomas pobūdis nebus numatytas ir taikomas. Antra, Europos komisijos siūlymas taip pat suteikia svarbio kompetenciją valstybių narų, narių e, e, kompetentingoms struktūroms. Pavyzdžiui, būtent nacionalinės struktūros galės spręsti, kaip spręsti įvairias problemas. Ar nenutiks taip, kad šitaip nebus e, problemų dėl nuseklumo laikymosi? Ir dar e, siūloma, e, ar nereikėtų sukurti europinę struktūrą visam šitam klausimui spręsti? Ar jūs vertinote tokią galimybę, ar stengiatės įvertinti sąnaudas, kiek jų būtų, finansinių pirmiausia, ir koks galėtų būti tokios organizacijos potencialas. Na ir galiausiai norėčiau pareikšti paramą ponui Vinkleriui pateikusiam šį svarbų siūlymą. Nes iš tiesų konfliktams kelia užkirsti galima nukertant finansavimo galimybės. Tos rūdos iki šiol yra vienas iš tų finansavimo šaltinių. Siekiant konfliktų prevencijos reikės papildomų priemonių. Tad turiu konkretų klausimą. Ar Europos komisija nagrinėjo, kokiu papildomų priemonių galima būtų imtis ir kurios būtų naudingos. Dar vienas klausimas būtų toks. Ar nereikėtų tų priemonių įtraukti į reglamentą? Ketvirtas dalykas, ponė Arena minėjo skirtumą tarp pirminių ir antrinių žaliavų. E, be abejo, yra visa eilė diskusijų dėl medžiagų, dėl žaliavų atsiekamumo, tačiau čia ne viskas paprasta. Pirminė žaliavos, antrinė žaliavos. E, ir galbūt reikėtų pasižiūrėti, ar nereikėtų to skirtumo iškiau pabrėžti. Galbūt antrinės medžiagos neturėtų patekti šio reglamento apreipti. E, rizikos zonos ir konfliktų zonos, mes jas jau minėjome, norėčiau paremti pranešėja. Esu e, pagal išsilavinimą juristas ir manau, kad e, taisyklių šios rytie reikia. Šiame apibrėžime, be kita ko, rastumėm ir tokias šalis, kurios nėra, atrodo, iš pirmo žvilgsnio tos, kuriams reikėtų taikyti šį apibrėžimą, kaip sakė pranešėjas. Reikėtų sudaryti ko gero sąrašą tų rizikos zonų, tų konflikto zonų. ir paskirti žmonės, kurie tą sąrašą padarytų. Na ir paskutinis dalykas, ponia pirmininkė, būtina išvengti veiklos dubliavimo. Jeigu nepriklausoma audita atlieka kokia nors trečioji šalis, koks nepriklausomas organizmas, kaip Dot Frank įstatymų tikrinimo atveju, norėčiau paklausti, ar Europos komisija gali patvirtinti, jog mūsų siūloma sistema bus efektyviai įgyvendinta, ar bus galima atlikti reikiamą kontrolę ir ar paskui nereikės renkti papildomus auditus, kuriuos atliks trečiosios šalis, bet kuriuos nekas kita, kaip veiklos dubliavimas. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. E, kolegos, jeigu šitaip ilgai kalbėsime, nespėsim visko. Dešimtą valandą mes turime balsuoti ir turime užbaigti diskusijas iki tada. Tad kviečiu visus pasisakyti labai trumpai. Manau, kad pasaulio banko pranešimą, ko gero po balsavimo išnagrinėsime. Taigi 17 minučių dar diskusijai. Dėkoju, aš labai trumpai iš mūsų šešėlinį pranešėją negaliu atvykti į posėdį, tad mums labai svarbu pasižiūrėti konfliktų zonos esančių mineralų gavybos dinamiką apskritai. Būtina E, pasakyti, kad paprastai at, yra tas ryšys tarp mineralų panaudojimo, tų rūdų naudojimo ir konflikto finansavimo. Ta ryšį reikia nutraukti. Turime klausimų. Pirmiausia, ar turėtume pasirinkti dėl privalomo ar neprivalomo savanoriško tos sistemos e, taikymo. Reikia pasakyti, kad Dodd Frank akte yra trūkumų ir privalumų Būtina taip pat įvertinti ir embargo galimybės, kai paprastų priemonių nepakanka. Dabar sertifikavimo procesas. Įmonėms reikia gairių, kaip e, prisitaikyti prie naujos sistemos, kaip ją taikyti ir kaip pačioms tų reikalavimų laikytis. Tie reikalavimai turi būti labai aiškus. Importuotojai turi būti irgi, e, su jais turi būti dirbama taip, kad jie turėtų garantijas, kad medžiagos yra gautos, jeigu taip galima sakyti, švariai. E, taip pat audit mandatas ir kontrolė, kuriuos atliktų valstybių narių e, institucijos. Taip yra siūloma, bet kodėl nepasiūlyti vienos europinės struktūros, kuri atliktų šios auditus. E, ir dar turime įmonių jau dabar, kurios dabar tiekimo grandinę savo kontroliuoja labai griežtai ir taiko čia minimus reikalavimus. Turime skatinti, kad atsirastų daugiau atsakingų importuotojų. Rinką reikia stumti teisingą kryptim šioje srityje turime reikalauti daugiau socialinės atsakomybės, turime e, raginti tiekėjus irgi laikytis tam tikrų principų. Na, galiausiai savanoriška sistema e, yra, būtų bendras požiūris, tai būtų komponentas toje platesnėje strategijoje, kur, kur, kur bandoma užkirsti kelią konfliktų atsiradimui. Taigi Dodd Frank aktas yra tas šaltinis, kuris mus įkvepia be abejo. Europoje ir jungtinėse valstijose e, situacija skirtinga, sistemos turės būti skirtingos mūsų aptariamoje srityje. Yra kitų valstybių be to pasaulyje, pradėkime nuo mūsų partnerių, kurie imasi panašių iniciatyvų ir manyčiau, kad tarptautinė dinamika šios srityje taip pat keisis ir mums tai padės problemas spręsti. E, stebėsenos siūlymas yra tas žingsnis, kuris jau pasiteisino kitur. Turėtume mes jums ačiū. Helmut, ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Galiu pritarti tam, ką sakė prieš tai kalbėjo mano kolegos. E, gerai yra tai, kad Europos komisija pagaliau pateikė šį siūlymą dėl rūdų gavybos konfliktų zonose. Turime taip pat aiškiai pasakyti, jog laikysimės kai kurių kolegos e, pasiūlytos linijos. Jungtinės valstijos turi teisės aktų šios rytyje. Nuo tada, kai buvo kitas Frankdot aktas. E, būtina turėti priemonės, kurios padės spręsti mūsų aptariamas problemas. Jungtinės tautos imasi iniciatyvų šioje srityje. Ir be abejo, tarptautiniai lūkesčiai šioje srityje yra dideli. Pavyzdžių yra ir tikimės, kad komisijos pasiūlymas irgi pasitarnaus problemos sprendimui, turime dirbti visi kartu, diskutuoti ir priimti reikiamus sprendimus. O kol kas manyčiau, kad reikia, kad e, tas dokumentas būtų privalomas visiems. E, komisija siūlo taikyti savanorišką schemą, tačiau nežinia ar galima, nežinia, ar galima tą schemą pritaikyti konfliktų zonose, kur piknaudžiavimo atvejų daug. Kažin ar tai būtų pakankamas dalykas. 80 procentų iš 1860 kažkelių Europos įmonių e, taiko tas taisyklės, dauguma jų taiko tas taisyklės. Taip pat e, kompanijos, e, kurios investuoja, dažnai renkasi in, atsakingas investicijas, jos investavusius 800 milijonų dolerių E, taigi iniciatyvų yra, pavyzdžių yra ir manyčiau, kad tos visos įmonės turėtų taikyti privalomą tvarką šią schemą. Mes nema, nesuprantame tik tai, kodėl šis siūlymas turėjo apimti tik tas e, tris paminėtas rūdas. E, mes manome, kad tai turėtų apimti ir visas kitas rūdas, nes problemų daug, pavyzdžiui, Afrikoje ir kitose žemynuose, kur panašios rūdos išgaunamos. Ir turėtume tiesiog tas rūdas, užtikrinti, kad tos rūdos bus išgaunamos legaliai. Taip be abejo, ši gavyba kelia konfliktus šalyje. Konfliktų finansavimui dažnai yra naudojamos lėšos gautos iš tų rūdų gavybos. ES piliečiai nenori nesąmoningai finansuoti ginkluotų konfliktų. Mes turėtume visi dirbti kartu, nepaisant mūsų politinių frakcijų ir priklausomybės joms tam, kad būtų priimti renkiami teisės aktai šioje mūsų aptariamoje situacijoje ir kad jie būtų privalomi. Dėkui. Ačiū. Pirmininkė, galiu pritarti viskam, ką sakė Helmutas, pasistengsiu kalbėti trumpai ir neišsiplėsti. Dėl privalomosios dalies mums būtina užtikrinti, kad ši schema nebus vien tik savanoriška, nes savanoriškos schemos paprastai nebūna labai veiksmingos, o mums būtina, kad ji būtų veiksminga, todėl jinai turi būti privaloma. Uh, Ir labai dažnai įmonės nesilaiko tų savanoriškų sistemų, kurios jau dabar veikia. Ir Dot Frank įstatymas e, yra geras pavyzdys, jį reiktų panagrinėti, tačiau mm, patarčiau atsargiai su juo elgtis, nevaidinti jo embargu, nes tiesą sakant vyksta prekyba su sertif su įmonėmis gaunančiamis rudas iš sertifikuotus kasyklų ir Dodd-Frank aktas e, neužkerta kelio prekybai. Atvirkščiai jis padeda užtikrinti pokyčius tame regione, tose vietovėse ir galime pasimokyti iš šio akto, kaip pagerinti situaciją. Jokių būdų tai nėra embargo situacija, tai neatgraso nuo prekybos. Uh, Bet to labai atsargiai čia kalbėti apie kažkokią kitą sistemą, galbūt konkurencinga su Dodd-Frank aktu, nes Dodd-Frank aktas pakankamai gerai veikia. Ir čia mes rengėme tokią konkuruojančią sistemą ir gali iškilti nemažai problemų, kadangi niekas nežinos, kokių nuostatų laikytis. Uh, Dar vienas dalykas, neapsiriboti tik tai žaliavomis, tačiau galvoti ar ir apie galutinį produktą, e, kurį gauna vartotojai. Tai būtina tam, kad nepamirštume esminių dalykų. Be to sutinku su Helmutu dėl tų medžiagų, kurios patenka į teisės aktą. Jeigu pažiūrėsime į vario išgavimą, taip pat anglės išgavimą. Šie ištekliai taip pat gali ateiti iš konflikto zonų. Pažiūrėkime Mienmaro klausimą. Ten auksas ir kitos rūdos taipogi yra svarbus ištekliai. Todėl siūlyčiau neapsiriboti tik tomis rūdomis, kurias siūlė komisija. Taip pat norėčiau užduoti klausimą komisijai dėl ekspertų grupės, kurią sukūrė taryba iš valstybių narių, kviečiami ekspertai į tą grupę, iš komisijos ir netgi vienas žmogus iš Europos parlamento tikriausiai joje dirbs. Man įdomu, kokį darbą atlieka ši ekspertų grupė, nes labai dažnai tos grupės dirba už uždarų durų, tai įprasta praktika, visgi norėtume daugiau sužinoti apie šios grupės darbą. Be to, jau yra rengiamos gairės, kaip įgyvendinti reglamentą, o dėl reglamento netgi nebuvo balsuota, mes jo dar nepatvirtinome. Taigi, kodėl rengiamos gairės dėl reglamento, kurio dar net nėra? Grazie. Bene. E... Dėkuoju, mėly kolegos. Šiandien kalbame apie labai įdomias nuostatas. Sertifikavimo idėja taikoma šitiems mineralams, iš, kurie išgaunami konflikto, konfliktų zonose, nėra naujas dalykas. Žinome, kad daugelis šitų rudų ir mineralų yra naudojami įvairiose sektoriuose ir dideli jų kiekiai. Tai yra jautri tema ir turime žiūrėti į tą temą per žmogaus teisų prizmę, per darbo sąlygų prizmę. Tai nėra ideologinis klausimas. Kita vertus, turime galvoti ir apie biurokratinę naštą, kuri tenka mūsų įmonėms krizės sąlygomis. Amerikiečiai, kuriuos e, aš dažnai kritikuoju įvairiose sektoriuose, vis dėlto šiame sektoriuje e, įtvirtino daug pažangesnės teisinės nuostatas ir matome, jog tos nuostatos jau davė teigiamų rezultatų, pavyzdžiui, Kongė. Amerikos teisės nuostatos yra to būdu veiksmingesnės ir tai, kas siūloma šiame pasiūlyme, atrodo e, truputį blankiai. Aš nemanau, kad savanoriškumo principas leiks mums išspręsti problemas. E, Aš manau taip pat, kad e, reikėtų patobulinti ir nemažai kitų aspektų ir turėtume, e, kaip ir amerikiečiai, siekti privalomojo pobūdžio, taip pat turėtume geriau apibrėžti konflikto zonas ir turėtume išplėsti šį reglamentą į, į kitus mineralus, kad, apim, kad jis apimtų ir kitus mineralus. Taip pat turėtume apimti ne tik tai tiesioginius importuotojus, bet visą gamybos ciklą. Uh, Ir turėtume pagalvoti apie mažas ir vidutinės įmonės, kad joms netektų lyg didelė administracinė biurokratinė našta. Mėly kolegos, dėja, aš nebegaliu daugiau e, tęsti kalbėtojų sąrašo, nes nebeturime laiko. Įvairių frakcijų kalbėtojai praktiškai išnaudojo visą skirtą diskusijoms laiką ir galbūt reikėtų ateityje mums optimaliau paskirstyti kalbėjimo laiką. Dabar žodis komisijai paskutiniai reakcijai. Ačiū pirmininkė. Nemažai klausimų, pabandysiu juos sugrupuoti. Pirmiausia, konfliktinės zonos apibrieštis noriu aiškiai pasakyti, kad komisija nenori to konfliktų zonų sąrašo. Bent jau dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia dėl to, kad e, toks sąrašas nebūtų veiksmingas, nes konflikto zonos e, nuolat keičiasi. Taigi atsirastų naujų konfliktų zonų, kai kuriuose zonose konfliktai pasibaigtų, taigi atnaujinti sąrašą būtų sudėtinga. Ir be to mes nenorime hm, rodyti pirštais į konkrečias zonas, į konkrečias šalis. Tai nėra politiškai korektiška. Taigi, hm, daugelis e, parlamentarų sakė, kad e, apibrieštis teisės akte nėra pakankamai tiksli, todėl mes rengiame gairias kuriuose viskas bus sukonkretinta ir kurios padės e, operatoriams, tai yra įmonėms, kurios turės tą reglamentą įgyvendinti. E, ir jau įmonės galės nustatyti, kurgi yra ta zona, konflikto zona, panaudodamos šias gairias. Žinoma, Rengdami gairias konsultuojame su specialistais, su šios srities specialistais ir jie mums teikia konsultacijas. Toliau, ar nuostatos turi būti privalomos ar savanoriškos? Šį klausimą kėlė nemažai parlamento narių, komisija siūlė savanorišką sistemą. Mes labai atidžiai viską išanalizavome. Jeigu pažiūrėtumėt į poveikio vertinimą, kuris yra pridėtas prie šio pasiūlymo, pamatytumėt, kad mes pasvėrėme visus variantus, visas galimybės, netgi galimybę įdėkti privalomą sistemą. Tačiau padarėme išvadą, kad šiuo metu pati geriausia sistema būtų savanoriška. Labai svarbu nesukurti tokius sistemos, kuri paskatintų verslo įmonės išeiti iš tų zonų apskritai. Taip atsitiko su Dot Frank aktu. Mes kalbame apie konflikto zonas, apie konflikto regionus, tačiau nors konflikto zonose nėra tų rūdų išgavimo monopolijos ir, ir yra ir kitų regionų, kur išgaunamos tas pačios medžiagos ir labai nesudėtinga įmonėms pereiti iš vieno regiono į kitą. Ir mes jokių būdų neturėtume sukurti paskatų įmonėms palikti konflikto zonas. Girdėjau nuomonių, kad Dodd-Frank nesukuria tokios situacijos, kai verslo įmonės palieka regionus tam tikrus yra skirtingos statistikos ir statistika rodo, kad pačioje pradžioje, kai pradėjo galioti tas Dodd-Frank aktas, nemažai įmonių e, išėjo iš tų konfliktų zonų. Dabar sunku pasverti tendencijas, rūdų gavybos tendencijas konflikto zonose. Uh, Tačiau siūlyčiau nariams pasigilinti į jungtinių tautų ekspertų ataskaitą, jie vertina situaciją vietoje ir kasmet jie išskiria uh, poveikį tokių aktų kaip Dot Frank uh, gavybai, taip pat e, tokių metalų ir rūdų kontrabandai. Ir tas poveikis yra ženklus, vis daugiau kontrabandos, vis mažiau pajamų gaunama iš gavybos tose zonose ir labai nemažai yra įmonių, kurios apsisprendė nevykdyti veiklos e, konflikto zonose, kuriom taikomas Dotrant aktas. Taigi mes laikėmės atsargaus požiūrio, laipsniško požiūrio. Ir mes taip pat pasižiūrėjome, koks bus mūsų sistemos poveikis. Apie tai kalbėjo nemažai um, narių. Kodėl mes manome, kad tos savanoriškos sistemos poveikis bus teigiamas? Mes maname, kad sistema veiks ir šnekėjomės taip pat ir su pačiomis įmonėmis ir atrodo, kad pati sistema yra nebloga. Mes įtraukėme ir peržiūros mechanizmą į reglamentą. Po trejų metų vyks peržiūra ir atlikus peržiūrą bus galima teikti pasiūlymus dėl sistemos keitimo, netgi privalomų elementų įtraukimo į sistemą. Taigi požiūris laipsniškas ir manau, kad teikiant paskaitas, paskatas viešųjų pirkimų srityje pavyks daryti teigiamą įtaką e, e, regionus naudojant šią sistemą. Laikas baigėsi, mes galėsime tęsti diskusiją kitame posėdėje. Galbūt taip pat dvišalių pagrindų galite pasišnekėti su komiteto nariais. Labai dėkui, ponas Finklerį, jums baigiamasis žodis. Aš žinau, tačiau baigiamasis žodis turės būti trumpas, nes neturime laiko. Aš labai atidžiai klausiausi visų pasisakymų, labai dėkoju visiems už nuomonės. Mano situacija dabar panaši į prezidento Obamos, kai jis prarado kongresą ir pasakė, kad turime daug bendro ir turime toliau tęsti darbą. Taigi turime daug bendro, turime dirbti toliau ir atsimenu, anksčiau vykti darbą tarptautinės prekybos komitete, mes dirbome ir gimbami proceso metu, ir flex schemą rengėme, turime prisiminti anksčiau savo priimtus sprendimus. Ir dar baigdamas noriu pacituoti vieną gerbiamą kolegą. Ji yra Alde koordinatorė ir ji nori atviros ir objektyvios diskusijos. Būtent to mums ir reikia. Ir, ir, ir yra e, toks posakis, kad didžiausias gero priešas yra geresnis. Taigi nepamirškime to. Labai ačiū Jums ir aš tikiuosi, kad mums pavyks surenkti tokią atvirą diskusiją ir kad pavyks veisingai padirbėti per kitą posėdį. Ačiū panio Vinklerį, sėkmės darbe, tikimės gero pranešimo ir jį pamatysime jau kitų metų pradžioje. O dabar, kolegos, pradėsime balsavimą. Tikiuosi, visi turite balsavimo kortelę su savimi. Ir jau galime pradėti. Stimmung. Oh, Also ich weiß gar nicht, warum mir noch so eine Lautstärke ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man atrodo, jog yra labai daug triukšmo. Norėčiau, kad kolegos e, susikauptų ir kad pradėtume tikslingai dirbti. 21 darbo tvarkės punktas - elektroninis balsavimas statistiką susijusi su išorės prekyba, su ES nepriklausančiamis šalimis, kiek tai susijęs su deleguotojų ir įgyvendimo įgaliojimu priimti tam tikras priemonės. Pradame balsavimą. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Man atrodo, kad e, dauguma yra aiški, priimta. Tad galėsime pradėti darybą su taryba. 22. Punktas. Žodinis klausimas dėl dviejo panaudojimo prekių eksporto kontrolės. Pradedame. Baigiame. Vėl aiški dauguma priimta. Lauksime komisijos atsakymo. 23 darbo tvarkės punktas. Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trijų susijusių susitarimų sudarimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Didelė balsų dauguma. 24 punktas. Nauji maisto produktai. Tai yra nuomonė. Nuomonės projektas. Pirmasis kompromisas, kas už. Čia ne elektroninis balsavimas, turite pakelti ranką. Už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimt ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis blokas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisinis pagėdimas už, prieš, susilaiko, priimta. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 63 už, prieš, susilaiko, atmesta. 64 už, prieš susilaiko atmesta. 65. Už prieš susilaiko atmesta. 66. Už prieš susilaiko atmesta. 67. Žodinis pakeitimas pateiktas autoriaus. Ar kas nors priešintųsi šiam žodiniam pakeitimui? Tad galime balsuoti dėl pakeisto e, pakeitimo. Kas už? Prieš? Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. 68 už. Prieš. Pasitikrinkime elektroninį būdu. Dėl 68. Pradame. Baigiame. Atmesta. 69 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 71 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 83. Kas už? prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 83 elektroniškai. Baigiame. Priimta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 80, e, atsiprašau, 98 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis. Kas už 98 pirmą dalį, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 89 atsiprašau, 90, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 91, už, prieš, susilaiko, atmesta. 92, už, prieš, susilaiko, atmesta. 93, už, prieš, susilaiko, atmesta. 94 už, prieš, susilaiko, atmesta. 95 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis blokas už, prieš, visi laiko priimta. Dešimtas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 97. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 98 už prieš susilaiko atmesta. 99 už prieš susilaiko atmesta. Šimtasis už prieš priimta susilaiko priimta. Dėl šimtojo dar, ar buvo susilaikiusių? Nebuvo, taigi priimta. Šimtas pirmasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas antrasis už, prieš, susilaiko, atmesta Atmesta. 103. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 105 ir 6 identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt aštuntasis už, prieš, susilaiko atmesta. 29. Už Dvidešimt devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. Priimta. Pamiršau vieną kompromisinį pakeitimą, atsiprašau, kolegos, turime balsuoti dėl to pakeitimo. Tai yra šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 31. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 32. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 33. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 36. Kas už? Prieš. Silaiko. Priimta. 38. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Turime pasitikrinti. Galim pasitikrinti dėl 38. Pradedame. Baigiame. Aš teisingai pasakiau, priimta. 39. Už, prieš, susilaiko, priimta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. Ir baigiamasis balsavimas elektroninis Pradedame. Baigiame. Didžiąją balsų daugumą priimta. Sveikiname ponę Kirtindalin. Dabar 25 darbo tvarkės punktas. ES ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimas. E, balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dėlė balsų dauguma. Ir dabar Perinam prie rezoliucijos. 26 darbo tvarkės punktas. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Kompromisinis pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Vienuoliktas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Vienuoliktas. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dvyliktas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Tryliktas. Už prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuonioliktas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 18. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 21. Už. Atsiprašau, 20. pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Pirmasis. Kas už? Prieš. Nusilaiko. Priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečiasis. Už prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis, už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis, už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis, už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu pradedame. Baigiame. Dauguma labai aiški. Priimta. Sveikiname pana Ren. Kągi, puiku, balsavimas yra baigtas. Balsavimas iš tikrųjų baigtas. Sveikiname, pona Ren, rezultatas iš tikrųjų puikus. Dabar galime grįžti prie 20 darbo tvarkės punkto tai yra Pasaulio banko 15 metų ataskaita, turime 15 minučių šiam klausimui, nei minutės daugiau. Ponas Lopes Klaroš yra Pasaulio banko globalios analizės skyriaus vadovas. Jisai pristatys mums Pasaulio banko 2015 metų ataskaitą Jis e, taip pat pateiks pasaulio ekonominio vystimuose apžvalgą. Visi tie, kas išeina iš salės, išeikite tyliai. Nekelkite triukšmo. Manau, kad e, pasaulio ekonominės padėties vertinimas labai svarbus, esminės svarbos mūsų komitetui. Labai džiaugiuosi, kad ponas Klaroš dalyvauja mūsų šiandienime posėdėje. Žodis jam. Uh, good morning, Mr. Chairman. It's a pleasure to be here in the Trade Committee. Labas rytas, pirmininkė, malonu būti čia, Tarptautinės prekybos komitete Europos parlamente. Šiandien norėčiau pateikti 2015 metų ataskaitos verslas rezultatus. Tie rezultatai vadinasi šiek tiek daugiau negu veiksmingumas. Taigi, kaip, kaip mes rengėme tą ataskaitą, kokios buvo metodikos, kaip jos pagerintos, kokie buvo šių metų rezultatai pagal naująją metodiką. Ir kadangi jau 12 metai, kaip teikiame šią ataskaitą, noriu papasakoti Jums apie tendencijas, kurias matome iš surinktų duomenų. Ir tikrai teigiamos tos tendencijos. Kaip matote, ataskaita verslas apima įvairiausius verslo matmenis. Kitaip negu konkurencingumo ataskaita, pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo ataskaita, kur žiūrima į veiksnius turinčius įtakos produktivumui, našumui, e, vers, ataskaitoje verslas apimami invest, investicijų klimato skirtingi aspektai, pavyzdžiui, kiek e, kainuoja įsteigti įmonę vienoje ar kitoje šalyje, kiek e, trunka sutarčių sudarimai, kaip perkama e, nuosavybė, nekilnojamas turtas, kaip atlikti kiek trunka kitų verslui reikalingų veiksmų atlikimas. Tai aš manau, kad šioje verslo ataskaitoje visa tai ir minima, visa tai pasverta. Mes nagrinėjame kiek, visų šalių įstatymų, žiūrime į civilinį kodeksą, darbo kodeksą, nemokumo įstatymus, kitus įstatymus ir tuomet e, duomenis gautus iš tų įstatymų įtraukiame į rodiklius. Tačiau taip pat nagrinėjame ir kitus e, rodiklius, pavyzdžiui, kiek laiko užtrunka e, pradėti verslą, kaip renkami mokesčiai ir kiek laiko tai užtrunka. Taigi šiek tiek teisinės nuostatos ir realybė atsispindi šioje ataskaitoje. Kodėlgi ataskaita yra toks veiksmingas įrankis skatinant verslo aplinkos reglamentavimo reformą visame pasaulyje. E, dabar pažiūrėkime, Belgijoje verslas apima aštuonias procedūras ir čia už, baltos, už mėlynos linijos pamatysite, kiek laiko užtrunka visos procedūros. Belgijoje tai užtrunka 64 dienas ir, ir kaina labai didelė, tai yra 12,7 procento viso verslo kainos. Taigi ilgai užtrunka ir daug kainuoja Belgijoje. Peru E, šešios su pusė dienų užtrunka ir taip pat kaina yra 3,3 turto, procentai turto vertės. Taigi palyginkime šias dvi skaidrės. Pirmoji skaidrė. Ir tai mūsų duomenų vienas, viena iš pagrindinių charakteristikų. Mes galime visas uh, visus duomenys pristatyti. Apimame 189 šalis, visas procedūras ir visus metus. Visą tą informaciją galite rasti mūsų puslapyje. Tačiau pasirinkau Belgiją ir Peru tikrai apgalvotai. Jeigu prieš dešimt metų būčiau atlikęs panašią mm, prezentaciją, tuomet e, būčiau pasirinkęs SBO šalį kaip e, šalį, kurioje procedūros yra mm, greitos, e, ir e, daug nekainuoja. O, o būčiau pasirenkęs besivystančią šalį, kad pamatytumėte, kaip, kokia sunki ir brangi yra procedūra. Dabar pamatote, kad e, Peru verslai steigti tikrai nebrangu ir greita, o Belgijoje atvirkščiai užtrunka daug laiko ir yra sudėtinga. Uh, pamatysite, kad daugelie besivystančių šalių e, institucijos taiko kur kas geresnės verslo praktikas negu kad e, išsivyščiusiose, ekonomiškai išsivyščiusiose šalise. Šių metų ataskaita apima 230 reformų 123 šalyse. Vėlgi, tai parodo valstybių vyriausybių įsipareigojimus įgyvendinti reformas visame pasaulyje. Mus e, ypač džiugina rezultatai Afrikoje į pietus nuo Sakaros. Ten buvo įgyvendintos 75 reformos per paskutinį ciklą. Kitas regionas, kuris labai įdomus, yra Europa ir Centrinė Azija. Ten jis mm, yra daug būsimųjų ES narių ir labai dažnai ten gyvenamos dvi, trys ar net ir daugiau verslo reformų. Kuogi pasikeitė šiemet e, verslo ataskaita? Tie pasikeitimai mus džiugina, mes manome, kad e, ta ataskaita tapo naudingesnė ir patinkimesnė, geriau atspindinti padėtį visame pasaulyje. Kaip žinote, mes šalis reitinguojame pagal e, verslo reglamentavimo aplinką. Taigi tas reitingas šalių kasmet yra skelbiamas viešai ir pastaraisiais, pastaraisiais dviejais, trejais metais eksperimentavome su naujais rodikliais. Tai yra atstumas nuo sienos, nes per dešimt metų surinkome nemažai duomenų apimant turinčių daug šalių. Ir dabar žinome, kur yra taikomos geriausios verslo praktikos. Pavyzdžiui, Singapūrė 150 dienų užtrunka, kol sutartis įgyvendinama. E, e, yra šalių, kuriuose tai užtrunka dar ilgiau, kuriuose tai užtrunka netgi metų metus. Tačiau šiuo klausimu Singapūras taiko pačią geriausią praktiką e, Singapūras yra pačiame priekyje. Taip pat kitoje šalyje verslą įkurti yra lengva, taigi ta šalis yra priešakyje, taip vadinama priešakinėje zonoje. Taigi, matote tos geltonus taškelius grafikę ir galite pamatyti, kiek toli kiekviena šalis nuo tos pažangos linijos. Ir tas, ta, tas atstumas iki pažangos linijos yra pagrindas šalių reitingavimui. Taigi e, dabar pasikeitė reitingavimo sistema, kaip matote, brėžiama ta pažangos linija ir skaičiuojamas kiekvienos šalies nuotolis nuo tos linijos. Reitingavimas labai susijęs su taikomomis biznio verslo praktikomis ir ne tik tai tokie rodikliai naudojami, bet pažiūrėkite į lentelę 1.1. Be reitingo matote ir taškų skaičių susijusi su reitingu. Ir kaip matote, tas taškų skaičius e, netolygiai pasiskirtis. Matote, kad Peru, Čilė, Belgija, Meksika, Kolumbija e, turi panašų taškų skaičių, nors jų reitingas skiriasi. Ir pažiūrėsite strelytes, mėlynas strelytes dešinėje pusėje, rodančias į viršų. Tos e, strelytės, jeigu jos rodo į viršų, rodo, kad šalies atstumas nuo tos pažang, iki tos pažangos linijos sumažėjo. Tai reiškia, kad šalis pagerino savo, savo padėtį, lyginant su 2014 metais. Nors, sakykime, taškų skaičius skirta šaliai galėjo ir sumažėti. Kuogi svarbu, ka, kągi tai reiškia šalims? Jeigu uh, E, atstumas iki tos pažangos linijos sumažėjo, tai reiškia, kad verslo aplinka pagerėjo ir tai yra teigiama žinia. Ir 80 tie procentų šalių verslo aplinka yra kur kas geresnė negu kad buvo pernai. Tai labai padrasinantis ženklas ir ši nauja šalių vertinimo sistema buvo labai palankiai sutikta. Kągi, šiemet padarėme. Šiandien šiemet e, e, daugiau duomenų e, pateikiame didžiosioms šalims. Ne tik didžiausius miestus apimame, bet ir įtraukiame ir mažesnius miestus, ypač didžiosiose šalyse, nes Mums dažnai sakoma, kad e, jūs žvelgiate tik į situaciją didžiosiuose miestuose, kur vykdomas verslas, bet pažiūrėkite ir į kitas vietovės, nes šalis nėra tik tai sostinė, pavyzdžiui. Ir Rusija labai dažnai skundėsi, kad Rusija nėra tik Maskva, nes Rusijos reitingai buvo tikrai pakankamai žemi. Taigi šalyje, kur gyvena daugiau žmonių, įtraukime daugiau miestų, Junktinės Amerikos valstijoms įtraukime ir Los Andželą, Brazilijoje Monterėjų ir, ir taip toliau. Indijoje ne tik tai Mumbajus, bet ir Niuelis įtrauktas, Naujasis Delis Kinijoje įtrauktas ne tik Šanhajus, bet ir Pekinas. Taigi matote tokius pasikeitimus. Rodikliai, kurie paimti iš e, kiekvienos šalies įstatymų nepasikeitė, pavyzdžiui, įstatymai skirti investuotojų apsaugai, kiti panašus įstatymai mm, nesikeitė ir todėl tai neturi įtakos šalies vertinimui. Tačiau kiti rodikliai, pavyzdžiui, mm, laiko rodikliai, laikas, per kurį įkūriamas verslas, įregistruojama nuosavybė ir taip toliau, gali skirtis. Tačiau matote dešinėje pusėje grafiką ir pamatysite, kad, kad tarp vienos šalies atskirų miestų nėra labai didelių skirtumų. Vienintelė išimtis Junktinės Amerikos valstijos, kur Los Andželė verslo aplinka kur kas prastesnė negu kad New York'e. Ir dėl to šiemet JAF e reitingas šiek tiek sumažėjo nes e, tiesiog e, duomenis iš New Yorko ir Los Andželo e, apjungiame ir pagal tai vertiname šalį. Tačiau tur, turite tokį labai neblogą vaizdą, kokia yra verslo aplinka kiekvienoje šalyje. Dabar pažiūrėkime uh, uh, į tas reformas vykstančias verslo aplinkoje skirtingose šalyse. E, mes įtraukėme infrastruktūrinius rodiklius pasaulio banko vykdomosios valdybos prašymų. Tai apima, pavyzdžiui, elektros rodikliai kiek kainuoja prisijungti prie elektros tinklų, tinklo. Pasaulio bankų ši informacija labai svarbi, nes šis rodiklis koreliuoja su kitais svarbiais rodikliais. Taigi, tai vienas iš svarbesnių rodiklių energijos srityje. Tačiau nemažai Afrikos šalių pastaraisiais metais mus kreipėsi ir sakė, kad taip, žinoma, labai brangu Afrikoje prisijungti prie elektros tinklo. Tačiau problema yra ne paties prisijungimo kaina, o elektros tiekimo patikimumas. Nes labai dažnai, nors esate prisijungę prie tinklo, elektros negalite gauti, elektra neteikiama. Ir būtent čia yra pati didžiausia kliūtis, pati didžiausia kliūtis verslo įmonė, nes jie nežino, kada jie gaus elektrą ir ar gaus tada, kada reikia. Taigi mes vertinsime procedūras, laiką, o taipogi e, elektros tiekimo patikimumą 199 šalyje. 9 šalyse ir aš manau, kad tie rodikliai padės dar geriau nušviesti bendrą vaizdą. Vėlgi, nuosavybės įregistravimas ir kiek tai laiko užtrunka. Tai apima laiką, kainą ir taip toliau, kiek užtrunka įregistruoti nuosavybę e, nuo nuosavybės pirkimo sandorio sudarimo iki kol nuosavybė pereina į naujo savininko rankas. Daugelis sakė, kad tai apima daug laiko Ir nors procedūra užtrunka, įregistravus nusavybę jau daugiau jokių problemų nekyla, ji tampa naujo savininko mm, be jokių bilinėjimusi. O yra šalių, kur mm, nusavybė įregistruoti trunka tikrai neilgai, tačiau paskui iškyla daug nemalonumų teismuose ir mm, Todėl mes renksime naują tokį indeksą, kuris apima nuosavybės režimą, patikimumą, skaidrumą, e, kitus rodiklius ir mes parengsime tokią lentelę, kuri apims ir procedūros greitį bei veiksmingumą, bei paskui, bei bus galima atsižvelgti ir į kokybę. Pone Lopes, atsiprašau, bet laikas ribotas. Taip suprantu, noriu parodyti dar porą skaidrių, iš kurių bus aišku, ką dar, kas vyksta su duomenimis jeigu grįžime į 2005 tuosius metus ir užduosime klausimą, kiek šalių užtrunka mažiau negu 40 dienų, kad pradėtų verslą. Tai ir palygysime šį skaičių su 2014 metais. Tai e, šalių, kuriuose verslą pradėti lengva, skaičius išaugo beveik tris kartus nes tai labai gera žinia, nes ten, kur lengviau pradėti verslą, yra netoks didelis korupcijos lygis ir taip toliau. Laiko turime nedaug, todėl dabar pažiūrėkime į vieną paskutinių skaidrių ir paprašysiu žvelgti į grafiką kairėje pusėje viršuje. Jeigu pažiūrėsime į šalis ir jas padalinsime, gal tai, kur sudėtingiausia pradėti verslą ir jį vykdyti. E, e, ir tas, tom šalis skirsime vieną ketvirtį, o paskui pažiūrėsime į kitus tris ketvirčius šalių. Tai pamatysime, kad 2005-aisiais e, tai, skirtumas buvo 87 dienos tarp šių ketvirčių, tarp to ketvirčio ir kitų, o dabar tas skirtumas sumažėjo iki 25 dienų. Taigi net ir tos šalis, kuriuose sunku vykdyti verslą, uh, Um, priima geresnės taisyklės um, ir mums, kaip pasaulio bankui, tai labai gera žinia, nes mes pasisakome už um, laipsnišką taisyklių suvienodinimą ir mes norime, kad besivystančiose šalise uh, būtų tokios pat sąlygos kaip ir išsivyščiusiose šalyse. Duomenys rodo, kad taip ir vyksta ir mes manome, kad tai labai puikiai žinia po 10-15 metų mūsų darbo. Um, for... Dėkuoju, kolegė Darling. Ačiū už jūsų pristatymą, už apžvalgą. Iš tikrųjų matome, kokiu daug, kiek daug yra įvairiausių praktikų, taisyklių ir kaip ne vienodai viskas vyksta skiriuose šalyse. Amerikos um, e, sistemoje, žvelgiant į Amerikos žemynus, turime Kolumbiją kaip tą šalį, kur verslai kur lengviausiai, jinai yra to, tos klasifikacijos viršuje, didžiausią reitingą turi. E, bet Kolumbijoje ir toliau piknaudžiaujama žmogaus teisų padėtimi. Tad kaip, ar jūsų ataskaitoje vertinamas tas žmogaus teisų aspektas? Atsakymas. Ne, neatsakymas. Kolega Rodrygės kalbės. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą ir ačiū už tokį įdomų darbą, kuris jau ilgai vykdomas. Būtų įdomu gauti informacijos apie verslo veiklos pradžią, tačiau taip pat įdomu sužinoti ir kaip lengva yra vykdyti lai, veiklą, kai įmonė jau yra įkurta. Pavyzdžiui, mūsų šalyje taip pat pateikiami duomenys apie verslo įsikūrimą, tačiau jokių duomenų nėra apie verslo vykdymą ir apie sunkumus, kurios patiria įmonės vykdydamas verslą. Man įdomu, ar į šią situaciją bus pasigilinta. Labai trumpai prašom atsakyti. Dėl Kolumbijos E, verslo indikatoriai yra, tie rodikliai yra parengti tais faktoriais, į kuriuos mes kreipiame dėmesį. Mes nevertiname saugumo šalyje, mes nežiūrime švietimo ir žmogiškojo kapitalo dalykų. Mes žiūrime į keletą tokių siaurų aspektų, kurie yra svarbiausi verslo bendruomeniai. E, jūs kalbėjote apie saugumo situaciją. Tai noriu pasakyti, kad tai nėra vienas iš mūsų rodiklių. Islandijoje, pavyzdžiui, buvo sulaukta labai gero įvertinimo, paskui matėme, kad įvyko bankų sistemos didžiulių problemų ir taip toliau ir panašiai. Ispanijos atstovės klausimas. E, mūsų šio pobūdžio e, ataskaitoje atsižvelgiama ir į kitus E, elementus, mokesčių mokėjimas, įmonės įregistravimas, galimybė ją įregistruoti e, greitai, statybos leidimo gavimas, mokumo problemų sprendimas, sutarčių pasirašymas, galimybė gauti paskolas, prisijungti prie elektros tinklo. Štai, tie yra tie e, rodikliai. Iš, turime jų 11 ir tik vienas rodiklis vertina verslo, paties verslo efektyvumą. Vienas iš 11. Pirmininkas, ačiū. Turime pasisakymą jūsų savo plankuose, jūs turės galimybę pasižiūrėti detaliau, peržiūrėti. Ir atsisveikiname iki kitų metų, tikiuosi atvyks į mūsų posėdį ir galėsime vėl aptarti bendrą situaciją. Dėkoju, pirmininkas. Dabar perėmė prie viešojo klausimo. Ir E, kalbėsime apie ES ir Mienmaro investicijų susitarimą. Kaip žinia, nuo tada, kai į valdžią atėjo nauja vyriausybė 2011 metais, sąlygos šalyje labai pasikeitė ir turime galimybę dėrėti su ta šalimi. Esant tokioms naujoms galimybėms buvo iškeltas investicijų sustarimo klausimas. Bent jau komisija norėtų pradėti tokią analizę, mes žinome, kad tai yra tokių aspektų, kuriuos čia reikėtų aptarti, tad džiugu, kad vyksta šis klausimas. Atsisakysime ilgų įvadinių kalbų, bet jau aš to nedarysiu, o aš pats esu pasirengęs išklausyti mūsų svečius. Suteiksiu iš eilės jiems žodį. Norėčiau kreiptis pirmiausia į žmogaus teisų pakomitečio atstovę. Suteiksiu jai žodį, kad tartų keletą žodžių. Pone Lohbiler, prašau, ačiū kolega. Ačiū INTA komitetui, kuris surenkė klausimą su mūsų komitetu. Žmogaus teisių komitete ir apskritai parlamente anksčiau visuomet e, džiaugdavomės, kuomet Mienmarė būdavo pasistumima į priekį žmogaus teisų srityje. Mes taip pat esame siuntę delegaciją į Mienmarą, ir delegacija konstatavo, jog padėtis tikrai pagerėjo. Mes esame kompetentingas šito klausimų komitetas, tad e, sekame padėti vietoje. Parlamento rezoliucijose bei mūsų vertinimas e, atsispindi. Kita vertus turime pasakyti, jog ne viskas yra gerai. Ir aišku, yra geras dalykas, kad yra nacionalinė žmogaus teisų komisija, Tačiau, e, kuomet nagrinėjam, ką jinai konkrečiai daro, tai e, konstatuojam, kad e, jinai užsijima žemės nusaibės klausimais. Roinhu mažumą ir kitais kai kuriais klausimais. Dabar investicijų sutarties klausimas yra nagrinėjamas, tai taip pat susijęs su žmogaus teisėmis. Tačiau e, apie žmogaus teisę sutartie kalba labai mažai. Sutartyje yra pasakyta, jog investuotojai turi taikyti aukštus standartus ir jog tai turi gerinti žmogaus teisų padėtį. Tai praktiškai tokia pat formuluotė, kuri įrašyta sutartyje su Kinija. Tačiau iš principo tokios formuluotės neleidžia užtikrinti, kad e, iš tikrųjų bus gerų rezultatų. Mes komitete ir toliau nagrinėjom realią Mienmaro padėtį ir atidžiai stebime padėtį. Poveikio studija žmogaus teisų klausimais bus konkretesnė ir tuomet žinosime daugiau, ar investicijų e, sutartis turės teigiamas e, e, reikšmės. David Martin. Labai trumpai. Buvo pradėtas Mianmare labai rimtas reformų procesas. Ir Aung San Suu Kyi dabar nekvestionuoja tų reformų proceso. Pakeitimai yra teigiami Mienmare. Bent jau nebevyksta tokie dalykai, kurie vyko prieš metus ar dviejus. E, tebelieka problemų susijusių su roingų mažuma. Tai yra mažuma, musulmonų mažuma, kuri gyvena Birmoje, Mienmare, jų problema nėra tinkamai išspręsta mes turėtume vertinti komisijos siūlymą dėl investicijų susitarimų su Mienmaru ir turėtume siekti pusiausvėros. E, tai tas susitarimas galėtų būti geras e, dalykas gerinant socialinę aplinką, gerinant šalies pažangą, siekiant atverti tą šalį ir norėtume, kad būtų išvengta išnaudojimo pavojus, nes mes nenorėtume, kad Europos įmonės išnaudotų tą šalį neteisėtai. E, Invest investuojant Mianmare būtina užtikrinti tinkamas apsaugos priemonės Europos įmonėms ir užtikrinti, kad nebus eksploatuojama padėtis Mianmare, nebus išnaudojami to šalies žmonės. Ir tikimės, kad šis klausimas padės tos pusiausvėros pasiekti ir ją užtikrinti. Dėkoju, sako pirmininkas, labai pereiname prie pirmojo turo. E, klausimų kalbėsime apie politinius ryšius ir apie investicijų politiką Mienmare. Puiku, kad susitikome su ponu Ain O, tai yra tas asmuo, kuris yra atsakingas už investicijas nacionalinėje planavimo ir ekonomis plėtros ministerijoje. Džiugu Jūs matyti čia. Taip pat džiaugiuosi primdamas čia taip pat ir darybininką e, dėl šio susitarimo, už, atsakingų šį susitarimą. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, le, e, norėčiau pasakyti, kad esu atsakingas už ekonominę plėtrą savo šalies atitinkamoje ministerijoje. Taigi, E, noriu pirmiausia padėkoti Europos parlamentui už tai, kad pakvietė mane į šį posėdį. Noriu trumpai pristatyti padėtį mano šalyje. Nenorėčiau leistis į pernelyg smulkės detalės. Mianmaras yra didžiausia pietričių Azijos valstybė tarp Kinijos ir Indijos – Turime bendrą sieną su Tailandu ir Bangladešu. Penkios šalis ribojasi su mano šalimi. Mianmaras yra tiltas tarp pietryčių Azijos valstybių. Mianmaras taip pat turi sieną su daugeliu kitų šalių. 40 procentų mūsų gyventojų gyvena pasienio zonoje. E, labai gaila, bet daugelis žmonių gyvena labai skurdžiai. 51 milijonas tiek mano šalyje yra gyventojų. Mūsų 60 procentų žmonių yra jauni. Tai štai, trumpai pristačiau savo šalį, o dabar keletą žodžių apie 2011 metų situaciją iki mūsų dienų. Nauja vyriausybė nesnei pradėti savo pareigas. 2011 metais mūsų situacija buvo tikrai labai prasta. Augimas siekia tik 5 procentus tiesioginių investicijos, lygnant su bendru vidaus produktu, buvo iš tikrųjų menkos. 4 procentai žmonių naudojosi mobilių ryšių ir taip pat elektrifikacijos lygis nebuvo labai blogas. 11 metais nu, pareigas pradėjo naujoji vyriausybė, tai vyko kovo 30 dieną ir po to vyko daug pasikeitimų. Pirmiausia, mūsų vyriausybė anksčiau buvo karinė vyriausybė, tad nuo karinio režimo buvo pereita prie išrinktos vyriausybės, kai dėl administracijos anksčiau buvo vadovaujamas į komandinių valdymų, o dabar daug kas pasikeitė, dėgiami demokratiniai pokyčiai, daug kas pasikeitė, buvo etninės įtampos, o dabar e, vyrauja taika. Tuomet anksčiau mūsų e, šalies ekonomika buvo rinkos e, ekonomika, bet tik pusiau, o dabar mes kūrime tikrą rinkos ekonomiką. Vyriausybė vykdo keturias svarbas reformas, pirmiausia politinės, kurios pirmiausia yra sutelktos į politinę įtraukti. Stengiasi užtikrinti žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę, stabilumą ir taiką. Tai yra svarbiausi mūsų tikslai. Vėliau, paskui yra vykdomas ekonomis ir socialinės reformos, vykdomas prekybos liberalizavimas ir taip pat vyksta politiniai pokyčiai, įskaitant finansinį ir monetarinį sektorius. Vykdoma taip pat viešosios administracijos reforma. Mes e, labiausiai čia stengiamės e, dirbti e, naudodami, dėkdami ekologinį valdymą. Tad e, nu, vyriausybė sėkmingai vyktų administracijos viešosios reformą. Privatus sektorius. Jis suvaidino svarbu vaidmenį mūsų šalyje ir būtent dėl to mūsų vyriausybė nusprendė imtis vystyti privatų sektorių. Vienas iš ministrų yra atsakingas būtent už privataus sektoriaus plėtrą mūsų šalyje. Tai štai tokios vyksta pagrindinės reformos, kurios vykdo vyriausybė Mienmare. Vyriausybei, kaip jau sakiau, svarbiausia e, šiuo metu yra vystyti privatų sektorių, tačiau jeigu situacija nesivystys pakankamai greitai, tai ekonomikos augimas bus labai menkas. Būtent dėl to vyriausybė taip pat stengiasi vystyti tas keturios svarbiausias reformas. Pirmiausia, teisinė reforma. Ir čia yra peržiūrimas ankstesnis investicijų įstatymas. Jis yra keičiamas tam, kad e, užsienio investicijoms būtų paprasčiau ateiti šalį, kad Mianmaras tapų patrauklesnis investuotojams. Taip pat e, vykdoma politika investicijų reformoms. E, šalis labiau atsiveria, daugiau liberalizavimo, stengiamasi palengvinti investuotojų atvykimui į mūsų šalį, kad jie galėtų čia lengviau investuoti. Taip pat aprastiname procedūras tam, kad būtų sukurta palankesnė aplinka įmonėms mūsų šalyje. Jau įvykdėme institucinę reformą Mienmare. Investicijų komisija yra svarbi viena iš svarbiausių institucijų, kuri sprendžia įmonių įsteigtų Mienmare reikalus. E, ten dirba ministrai. Dabar tame toje investicijų komisijoje galima e, pamatyti pusę ministrų ir atsakingų politinių vadovų ir kita pusė yra privataus sektoriaus atstovai. Tai yra ekonomistai, pilietinės visuomenės atstovų, organizacijų atstovai ir priegyvos rūmų atstovai. Tai štai tie svarbiausi keturi faktoriai, kurie turi mums padėti sukurti geresnį investicijų klimatą mūsų šalyje. Čia matote palyginimą tarp 98 ir 2011 metų situacijos. Matote, kiek pasikeitimų. Galite pastebėti, kad dauguma tiesioginių užsienio investicijų buvo nukreiptos į tokius išteklius kaip hidro ištekliai. 88 procentai tiesioginių investicijų buvo nukreiptos į svarbiausia į žaliavas, į išteklius seniau. O dabar situacija keičiasi, gamyba, transportas, komunikacija ir hidro sektorius yra tie sektoriai, kuriuos investuojama daugiausia. Dabar investuotojai investuoja nebe tiek į išteklius, kiek į perdirbamą į sektorių - telekomunikacijas, viešbučius, turizmo plėtojimą. Taigi pasikeitimas įvyko didžiulis tarp to, kas vyko anksčiau ir to, kas vyksta dabar. Pažiūrėkime į grafiką. Kinija yra viena iš tų šalių, kur investuoja daugiausia mūsų šalyje. 35 procentus siekia jos investicijos, E, paskui Italija ir Singapūras yra kiti du didžiausi, Tailandas, atsiprašau, ir Singapūras. E, bet didžiausias investuotojas yra Kinija. Štai matote, kaip pasikeitė per tuos kelis metus situacija. 2004-aisiais tiesioginės investicijos siekė 2,4 milijardų dolerių. Buvo Kinijos projektų įgyventyti skirta 4,3 milijardų milijardų dolerių. O paskui antraisiais metais, 12-13, užsienio, tiesioginės užsienio investicijos Mienmare siekia 204 milijardus. E, penkis kart išaugo anksčiau numatytas suma 2013-2014 metai 4,07 milijardai dolerių, O dabar šiemet per šešis mėnesius jau buvo pasiektas trigubai didesnis skaičius negu ankstesniais metais. Taigi auga tiesioginius investicijų skaičius Mienmare. ES investicijos Mienmare pirmiausia nukreiptos į kalnakasybos sektorių, dujas ir naftą. Tai štai. 11 ir 14 metų situacijos palyginimas. Dabar 0,4 procentus siekia uh, užsienio investicijos uh, nuo BVP. Eksportas nuo 9 milijardų išaugo dar daugiau, iki 9,6 milijardų. Ir E, reikšmingai per tris metus išaugo ir mobiliųjų telefonų skaičius. Dabar jų turėtų yra 32 procentai. Per trejus su pusę metų tai yra tikrai pasiektas neblogus, neblogas rezultatas. Matote, kad yra Kinija, Indija ir kitos ASEAN valstybės, kurios investuoja pas mus, bet su Kuveitu ir Izraeliu taip pat bendradarbiaujama investicijų srityje. Paaiškinsiu, kodėl mums reikia daugiau ES investicijų mūsųse. Dabar mes skatiname investicijas, bet nenorime bet kokių investicijų, norime jų kokybiškų. Norime, kad tai būtų tos investicijos, kur pabrėžiamas atsakingas elgesys ir profesionalumas. Norime investuoti į perdirbimo sektorių, nes esame šiek tiek atsilikę nuo kitų šalių, norime vystyti savo šalį, gerinti technologijas ekonominiam vystimus mūsų šalies tai būtų ypatingai svarbu. Mes norime taip pat diversifikuoti savo sektorius ir investicijas, norime pakviesti ir kitų šalių atstovus investuoti pas mus, nenorime būti priklausomi nuo vienos šalies, norėtume, kad visos šalis investuotų, visos vystytų verslą Mienmare. ES mums yra daug padėjusi, sulaukime daug paramos. E, siekiant paskatinti mūsų šalies augimą, mes norime ES investicijų, manome, kad jos galėtų būti naudingos investuotojams ir mano šaliai. Būtent dėl to mes tam rengiamės. Vyriausybė yra e, prisėmus įsipareigojimus šią linkmę. Norime, kad kuo greičiau dėl investicijų susitarimo prasidėtų e, dėrybos su ES. Ačiū, pirmininkas. Labai aiškiai, konkrečiai. Dėkui. Man labai malonu taip pat pasveikinti mūsų klausimuose pana Turnel iš e, Sidnėjaus universiteto ir pana Skotart iš Tarptautinės žmogaus teisų federacijos. At, e, šie du svečiai pristatys e, padėti iš jų pozicijų. Ponas Turnel pirmiausiai. Ačiū pirmininkė už tokią malonę įžangą ir taip pat už tai, kad mane pakvietėte, atvykau iš Sidnėjaus. Ir šiandien mano tema galbūt laimiai buvo pristatyta pono Sanksučiai. Jis sakė, kad tarptautinė bendruomenė geriausiai prisidėtų prie reformų proceso, jeigu pripažintų situaciją Mienmare ir ją vertintų tokią, kokia jinai yra, ne tokią, kokią mes ją norime matyti ir nesitikint kažkokios laimingos pabaigos. Taigi norėčiau prisiminti tai šiandien. Ir be to, pačiame Miemare tokios nuotaikos e, labai dažnos, tokios nuotaikos vyroja tarp žmonių vykdančių reformas, taigi tai nėra kažkas, ką sako žmogus iš Australijos, iš Sidnio. Mianmaras ir vykdamos reformos. Jų kontekstas yra 2014 metai, ne 2012. 2012 buvo labai optimistiški metai ir tiesą sakant, daugelis buvo nustebę dėl vykdomų reformų. Paminėsiu keletą iš tų reformų, pažiūrėsime, kaip jos buvo įgyvendinamos, nes įgyvendinimas yra vienas svarbesnių dalykų. Taigi, kodėl 2011-2012 su tokia didelė viltimi ir su tokiu dideliu jau dideliu visi žiūrėjo tas reformas. Pirmiausia, valiutų kurso pasikeitimai. 2011 e, metais e, kursas buvo 7 septynios jėtos vienam doleriui. Tačiau realus kursas buvo tikriausiai tūkstantis jėtų prie vieno jav dolerio. Tai labai didelis atotrukis tarp realybės ir oficialaus kurso. Ir senasis režimas piknaudžiavimo vars, valiutų kursais, nes labai dažnai buvo tiesiog e, pasinaudojant žemų kursų perperkamos įmonės ir paskui jų vertė išaugdavo. Taigi prasidėjo reforma šiuo klausimu, taigi mm, buvo imtasi priemonių dėl valiutų kurso, antrasis mm, veiksnys buvo uh, tiesioginės investicijos, taip pat svarbus buvo Centrinio banko vaidmuo, be to svarbus ir platesnio pobūdžio veiksniai susiję su prekyba ir turizmu. Apie tai jau šiek tiek pakalbėta. Taigi, 2011-2012 įvyko svarbios reformos po Fengsen vyriausybės ateimo į valdžią per pirmus dviejus metus tos reformos buvo įvykdytos. Ir tiesą sakant, iš tų reformų buvo daug tikimasi, tačiau vėliau joms nustotas skirti dėmesys. Atrodė, kad problema išsisprendė, šalis atsiverė verslui ir visi apie tai pamiršo. Nustojame sekti padėtį. Uh, atrodo, kad tas pasitikėjimas buvo nepagrystas, kai pažvelgtume į įgyvendinimą tų reformų, kurios tokius didelius lūkesčius ir optimizmą sukėlė, galėtume suabejoti labai daugeliu dalykų. 2014 metais dabartinė Majanmaro reformų programa yra paviršutiniška, siaura ir tos reformos jau baigėsi. Ji nesprendžia realių Mianmaro ekonomikos problemų. Nes viena iš problemų, kad vyriausybė labai griežtai kontroliuoja didžiąją dalį valstybės narės ekonomikos. Nes e, Mianmare nėra e, laisvosios ekonomikos paremtos nuosavybę. Tai daugiau valstybinė ekonomika paremta leidimais, e, kuriuos reikia gauti iš valstybės, taip pat valstybės ir vyriausybės teikiamomis nuolaidomis. Taigi tos reformos, e, kurios įvyko per šios dviejus trejus metus, tai daugiau tų valstybės teikiamų leidimų e, sušvelninimas, o ne ekonomikos liberalizavimas. Be to, tos išplėstos nuolaidos, išplėsti leidimai labai didelė dalimi suteikiama, suteikiami tokioms um, didžiosioms įmonėms, um, kurios dominuoja Mienmaro vyriaus, valstybėje. Ir naudos iš to gauna tos įmonės, kurios yra artimos Mianmaro valdžiai. Ir tos pačios įmonės yra susijusios su valdančiojų aparatu ir, ir labai daug įtakos tos didžiosios įmonės turi sprendimų prieimimui vyriausybėje. Mano draugas apie Mianmarą sakė, kad Dabar tikriausiai šalis tampa tokia kaip Putino Rusija, vyksta šalies putinizacija, taip sakant. Kitas dalykas buvo priimtas sprendimas įleisti užsienio bankus e, į Mienmarą. Ir neseniai buvo priimtas sprendimas ir įsileisti devini tarptautiniai bankai iš šalį. Nėra nei vieno banko iš ES, daugiausia bankų yra iš Azijos ir vienas gal iš Australijos buvo. Tačiau tai pakankamai didelis langas, kadangi e, suteikiamos išimtis labai nedidelės nes šie devini bankai gali skolinti tik tai užsienio valiutą, neturi mažmeninių padalinių ir turi laikytis su turi laikytis labai griežtų įstatymų. Mianmare kapitalas sutelktas praktiškai vienose rankose. Tai kai kalbu apie užsienio bankus, tai yra išimtis. Tai galbūt proga sudaryti konkurenciją vietos bankams. Bankas e, e, labai dažnai prisideda prie palankesnės verslo aplinkos kūrimos. Taigi, jeigu e, neįsileidžiami modernus bankai į šalį, trukdoma vykdyti ir verslą. Be to, dar galiu pasakyti, kad vykdytos reformos praktikoje e, tikrai nedavė tokių rezultatų, kokių buvo galima tikėtis 2011-2012 metais. Pavyzdžiui, valiutų kursas. E, tai buvo proga e, pataisyti Mienmaro valstybinės sąskaitas, tačiau tai tapo pajamų pasisavinimu, pajamų gautų iš naftos ir dujų pasisavinimu tai padarė įtakingi asmenys. Ir matote, kad 40 procentų iš dujų gautų pajamų nepatenka į valstybės biudžetą. Ir tai labai neramintantis duomenys, nes mes kalbame ir apie fiskalinės reformas, ir apie piniginės reformas, bet kai 40 procentų strateginių žaliavų pajamų nepatenka į biudžetą, verta sunerimti. Mes e, nagrinėjame tiesioginės užsienio investicijas ir čia padėtis nebloga, neblogai investuojama į gamybą, turizmą, tačiau kasybos sektoriuje nedaug kas pasikeitė. Taip pat e, gamyba nėra orientuota į eksportą, kaip kitose Azijos šalyse Karinės išlaidos atrodo, kad jos sumažėjo, tačiau nežiūrima, kokia yra jų dalis biudžete. Nes tiesą sakant, biudžetas e, buvo išpūstas, iš išpūstas ir atrodo, kad išlaidos, karinės išlaidos sumažėjo. Tačiau tiesą sakant, jeigu pažvelgtume į konkrečią pinigų sumą, tai karinės išlaidos padidėjo, o išlaidos sveikatai 3 procentai sumažėjo. Realios išlaidos, o ne procentinė dalis bičiade. Taigi, armija, kariuomenė vis dar turi labai daug įtakos Ir tiesą sakant, dar vienas dalykas. Centrinis bankas turėtų būti nepriklausomas, tačiau nesukurta mokestinė sistema. Ir vienintelis, vienintelė priemonė kažkaip užtikrinti valstybės išlaidas yra centrinis bankas. Ir jis apskritai nėra nepriklausomas, o jis turėtų toks būti. Uh, Bet to žemės ūkis, tai esminė šaka, mm, joje dirba 70 procentų Mianmaro žmonių. Kas gyvyksta šiame sektorėje? Nebuvo jokių esminių reformų šioje srityje ir Mianmaro žemdirbiai neturi pagrindinį ekonominį laisvių. Jie negali pasirinkti, kada, kaip ir ką auginti. Ir ekonominės situacija Mienmaro kaimo vietovėse ženkliai pablokėjo nuo reformų įdėgymo pradžios. Baigiant, galiu pasakyti, kad Mienmare ekonominės reformos įvyko, tačiau jos neapėmė esminių ekonominių institucijų ir esminių veikėjų, kurie išnaudojo Mienmaro išteklius ir nukreipė juos e, finansuoti kariuomeniai, finansuoti savo tikslams. Tikrosios reformos turėtų sukurti paskaitas didžiai žmonių, didžiai gyventojų dalį ir užtikrinti, kad e, tai bus didesnė gerovė pačiai šaliai. Skotat. Dėkuoju, ponė Skotat, prašau. Thank you and uh, thank you. Dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte dalyvauti diskusijoje ir ačiū, kad ją surengėte, kad surengėte šį klausimą. E, Mienmare dabar iš tikrųjų laikas kritin, kritiškas, kritiškas jos pramoniai. E, prie to, ką sakė Šon, norėčiau pridurti štai ką. Turėtume logiškiau elgtis ir žvelgti logiškiau žmogaus teisių padėti šiais metais Mienmare. E, Mano pasisakymo skaidruolės galėsite rasti prie įėjimo į salę. E, mes matėme 2014 metais, kad atsirado naujų politinių įkalinimų po to, kai naujoji vyriausybė atėjo į valdžią. Žiniasklaidos reformos buvo labai sveikinamos, mes plojome joms prieš dviejus metus, o dabar matome šiemet kad 20 žiniasklaidos darbuotojų, skaitant žurnalistus ir, ir žiniasklaidos priemonių turėtojus, pateko į kalėjimą. Vien per paskutinį mėnesį žuvo žurnalistas, jisai mirė kalėjime. Vienas iš didžiausių iššūkių dabar, kalbant apie žmogaus teisės, kurios yra susijusios su verslo problematika, yra žemės grobimas, žemės konfiskavimas tai kuria dar daugiau skurdo, tai taip pat skatina konfliktus vietoje. Ypač tose zonose, kurios yra postkonfliktinės zonos arba kur konfliktų nebuvo anksčiau. Tai reiškia, kad veši nebaučiavumas, e, anksčiau to nebuvo ir nepasiekta yra reikšmingesnės pažangos dėgiant teisinės valstybės principus. Tai yra tie faktoriai, kurie turi neigiamą poveikį žemės konfiskavimui ir jos grobimui. Įstatymai nėra sąžininkai kol kas ar gerai suoti. Administracija ir įstatymų e, įgyvendinimas nėra nešališkas. Tos teisinės valstybės taisyklės prastai kaitomas. E, E, kurios teisingai netaikomos, e, sukūrė tokią sąlygą, kad valstiečiai visiškai teismų sistemos yra nesaugomi. Tad vis daugiau e, ūkininkų grėbėsi smurto, kad galėtų apginti savo žemę, kad ji nebūtų pagrobta iš jų. Sakoma, kad žmogaus teisų aktyvistai neva e, prastai e, komentuoja situaciją, nesako tiesos. Aš pasakysiu jums pavyzdį. E, štai, mat, štai, kai žurnalistas tas žuvo, jis irgi kalbėjo apie Tilavo susitarimą. E, žmonės buvo perkelti į kitą vietą nepasiūlantiems naujo ar kito būsto. E, šis kambarys būtų skirtas ši patalpa būtų skirta šešioms šeimoms gyventi. Ir tai reiškia, kad būtina turėti vandens šaltinį. Ir vaikams, vaikai ir, ir pagyvenę žmonės yra labai pažeidžiami tuose naujose vietose, jeigu jiems nesuteiktos priemonės. Ir buvo stengiamasi pateikti žmonėms šitas paslaugos, kai perkeliami naujus ekonominės zonas. 400 čia arba 4 eurų siekia e, užmokestis už darbo dieną. 500 e, čia arba 5 e, eurus per dieną e, kainuoja transportas. Žmonės dirbdami patiria nuostolius. O štai konflikto zonos Šan valstija šiaurinė ir Kašin e, patiria būtent sunkumų, ten yra daug perkeltų žmonių, e, pagalba teikti sunku, ypač prie Kinijos sienos. Smurtas, smurtą patiria moteris, smurtas patiriamas e, klinikose, ligoninėse, visvariausių netikėčiausiose vietose. E, ir taip e, karas išplito siekiant gyveninti e, vandens įvairius projektus. Štai, beveik genocido situacija yra suklostiusi dabar Odimio regione nuo 2012 metų. Situacija UNHI humanitarinė agentūra. Tai yra tas regionas, kur humanitarinė situacija prastėja. Buvo parengtas veiksmų planas, kurio tikslas buvo mm, primesti segregaciją musulmonams. Ir inga bendruomenės žmonės turėjo gyventi irgi numatytoje vietoje. Roingai yra laikomi tiesiog antrailiais, antrarūšiais piliečiai, jie neturi jokių ekonominių, socialinių ar švietimo teisių. Jie patiria smurtą, baisumus, roingai patiria tą smurtą ir sakoma, kad to smurto, viešo valdžia sako, to smurto kaip ir nėra ir kad visi projektai gyvendinami šalies plėtros vardan. Taigi postkonfliktų zonose matome taip pat naujus mūšius pasaruosius du mėnesius, ypač Mun ir Karen valstijose. Tai buvo tos vietos, kur buvo pasirašyti taikos susitarimai, o dabar prasidėjo iš naujo tie konfliktai dėl galimybės turėti žemės, dėl to, kad trūksta teisingumo. O čia matote žemėlapį, kuris rodo, kur yra tos kritinės zonos, kur vykdomi ant, žiaurimai prieš musulmonus ir prieš roingus. Iš jų atimamo žemės, jie išvaromi iš, iš namų. Roingai yra vieni iš labiausiai persekiojimų visame pasaulyje. Dabar į teisės aktus įtraukiamos įvairios nuostatos, kurios e, bus taikomos visiems musulmonams ir tai palies ir kitas etninės religijas ir mažumas. Sakoma, kad tai bus nacionalinės etinių mažumų apsaugos paketo dalis. E, bus kalbama apie apie draudimą tuokti žmonėms, kur yra skirtingų tikėjimų, bus reguliuojamas vaikų skaičių šeimoje. E, bus pasakyta, kiek tie žmonės gali turėti musulmonų šeimoje vaikų, taip pat numatyti apribojimai e, dėl poligamijos ir pereimo kitą tikėjimą. Taigi matome, kaip plinta tie dalykai, apie kuriuos paprastai kalbama tada, kai įsivyrauja aparteidas. Užsienio investuotojai irgi patiria sunkumų, nes jiems tenka diskriminuoti musulmonų mažumą. Jiems yra pasakyta, kad jie, pavyzdžiui, gali daryti viską, bet neturi į darbą priimti musulmonų. Ir pasirašinamos sutartis, įmonės turi tai atsižvelgti, tokia yra vykdoma šalies politika. Prekyba ir investicijos, sakoma, neva sumažins skurdą šalyje ir Mienmarui padės vystytis, šalis gali žengti pirmin politiškai ir ekonomiškai. Bet matome, kad e, situacija iš tikrųjų labai kontroversiška. Ir Faktas yra štai koks. Situacija netgi blogėja pastaraisiais mėnesiais. Reikalas tas, kad trūksta institucinių reformų, trūksta teisės aktų. Ehm, ir dabar didėja pavojus, kad žmonės bus e, patirs seksualinį smurtą, bus priversnai iškelti į kitą gyvenimo vietą ir kad iš jų bus atimta žemė štai, tai yra susirūpinimą kelinti padėtis, nes šiaip trūksta bendro supratimo apie padėtį Mienmare. Ir tai, kas dažnai sakoma viešai, netitinka tikrovės. Dažnai žmonės vietose mato, jog stengiamasi padaryti daugiau erdvės e, užsienio investicijoms, tačiau jie suvokia, kad tai yra grėsmė jų gyvenimo būdui, jų nuosavybei ir dėl jie, jie to bijo. Aš dirbu su žmogaus teisų organizacijomis, su bendruomenėmis, kurios gyvena konfliktų zonose. Vienas iš pozityvių žingsnių pirmin yra Birmos kandidatūra tapti EITI nare. Neseniai paaiškėjo, kad visas procesas buvo blokuotas dėl to, kad trūko skaidrumo. Ir be to, pilietinė visuomenė irgi išsakė savo nuomonę ir buvo pasakyta, kad šalia trūksta skaidrumo. Kadagi bus laikas investuoti Mienmare? Į šį klausimą galime sakyti štai kaip. Būtina prisiminti štai, kad investuoti reikia, bet prisiminti, kad reikalingos reformos, iškia klausimą, kokių reikia pirmiausia. Jeigu tos reformos bus nepadarytos, jeigu nebus užkirstas kelias nebaudžiamumui, jeigu nebus įdėkti teisinės valstybės principai ir jeigu nebus e, gerbiamos bendruomenių, verslo ir atskirų žmonių nusavybės teisės, E, problemų neišvengsime. Europos įmonės gali tapti tarp valstybinių, tarptautinių nusikaltimų bendrininkės. Situacija iš tikrųjų labai sunki, labai sunku atitikti visus reikalavimus, labai sunku atlikti žmogaus teisų padėties vertinimus. Įmonės gali nuspręsti, jog rizika yra per didelė ir kad kyla grėsmė būsimam pelnui. Tokia grėsmė gali kilti, nes Birma, e, Miemaras reformas pradėjo. Reikėtų, kad tos įmonės būtų pasiryžusios mokėti kainą už tą skubą, tuo tarpu ir gali tekti tą daryti, jeigu nevertins tinkamai situacijos iš anksto. Members to ask question. Dėkuoju, suteiksiu žodį kolegoms e, klausti. Prašau, kolega. Thanks a lot. Um, that was some... Dėkuoju. Išklausėme labai įdomių pristatymų. Ačiū, e, kad pasidalijote įspūdžiai su mumis, mintimis. Turiu keletą klausimų. E, bet kai, kai kurius atsakymus radau, štai atsakymus Būtų įdomu išklausyti, ką komisija sako apie investicijų sustarimo santyki ir žmogaus teisų padėtį. Ir žmogaus teisų padėtį. Būtų įdomu, kaip Europos komisija, kaip mes, kaip Europos Sąjunga ketiname prisidėti prie žmogaus teisų gerinimo. Viena vertus, sakoma, reikia duoti lėšų roinghams, reikia gerinti jų humanitarinę padėtį, tačiau kita vertus, jeigu pinigai bus skiriami plėtoti projektams, kurie kenkia žmonėms šalyje, tai tuomet e, gali atsitikti taip, kad tikslų pasieksime ne tokių, kuriuos norime. Žvelgiu štai į jūs ir norėčiau paklausti štai ką. Jeigu peržiūrėsite tą susitarimą investicijų, tai turėtų būti normalus investicijų susitarimas, paprastai koks pasirašomas, pavyzdžiui, su Kanada ar kitaip. E, ką jūs manote, kas pasikeis, jeigu Mianmare, kas Mianmare pasikeis, jeigu tas susitarimas bus pasirašytas, kokį poveikį tai turės ekonominiai šalies plėtrai, žmogaus teisėms. E, reikėtų steigti galbūt galimybę investuotojams teisme persekioti vyriausybę, jeigu buvo priimti tokie teisės aktai, kurie atima iš jų uždirbtą pelną. Būtų įdomu jūsų nuomonę to klausimu išgirsti. Ir be to susidarė įspūdis, kad atsirado ryšys tarp užsienio institucijų didėjimų ir žmogaus teisų padėties blogėjimo. Ką apie tai manote? Ar čia už investicijos kaltos? A, kaip spręsti šias problemas? Man taip pat būtų įdomu išgirsti E, ką mano Mienmaro atstovai. Antrojoje darbo grupoje jų nebėra, atrodo. Ministerijos atstovas buvo ir norėjau paklausti, kur jis čia yra. Ar, ar egzistuoja jūsų siūlymai dėl investicijų sustarimo pasiūlymų? Galbūt reikėtų, reikėtų rinktis, ar investuoti greitai, ar investuoti galbūt lėčiau, bet e, geriau. E, tai štai tokie būtų mano klausimai dėl žmogaus teisų padėties, pirmiausia, žmogaus teisų padėties. Ačiū. Davidai, prašau. Aš norėčiau paklausti Mienmaro atstovų, kaip tos užsienio investicijos pas paskatins e, įmonės, kaip, kaip Mianmaro valdžia ketina paskatinti ES įmonės investuoti Mianmare. Ir norėčiau išgirsti apie Mianmaro investicijų komisiją. Nes regisi, kad tikslas yra saugoti aplinką, saugoti uh, E, nuo blogo socialinio poveikio žmonės dėl užsienio investicijų. Ir norėčiau išgirsti šiek tiek daugiau apie tai, kaip ketinama saugoti tuos interesus. Galbūt reikėtų ne visus kviesti investuoti į Mianmarą. Ir kaip yra su žmogaus teisų padėtimi ar investicijų komisija analizuoja šios klausimus taip pat. Prašom, kolegė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čiugu matyti, kad karinė okupacija Mianmare baigėsi, tačiau dar tebelieka daug ką nuveikti. Laukiame paliaubų šalyje tam, kad būtų galima pradėti dėrybas. Situacija labai trapi Suprantu, kad investicijos Mienare reikalingos, tačiau taip pat reikėtų elgtis išmintingai ir investuoti atsargiai. Norėčiau paklausti štai ko, kaip Mienmaras užtikrins, kad būsinos politikos e, leis ir mažumoms lygiai teisiškai pasinaudoti ekonomikos augimo vaisiais. Regis kol kas e, skatinama labiau investuoti užsieniečius ir neskatinami vietos investuotojai. Ir kaip su, su išteklių politika. Apie tai norėčiau taip pat išgirsti daugiau. Dėkui. Uh, Labai ačiū. Ir dabar uh, suteiksiu kalbėtojams žodį. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkas, nepamačiau. Dar vienas yra norintis pasisakyti. Ačiū man kelia nerima pristatyta padėtis, ypač mažumų padėtis, mes turėtume atsargiai vertinti susitarimus su bet kokia šalimi, nes žmogaus teisų situacija labai svarbi, visos šalis turi laikytis žmogaus teisų principų, kalbos laisvės principų mažumų teisų principų ir jeigu padėtis nepagerės, neturime sudaryti jokių priekybos susitarimų. Tokia padėtis ir Pietų Afrikoje, ir Mianmaras turėtų likti užrybyje, kol neįspręs tokių sudėtingų klausimų, kaip kad mažumų teisės, šeimos planavimas ir kiti dalykai. Kaip mes galime vykdyti verslą su šalimi, kuri nes, negerbė žmogaus teisių? Manau, turime labai gerai apsvarstyti prieš sudarinėjami panašius susitarimus. Ponas, dabar žodis kalbėtojams, ponas Pnain. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, ponui Jansson. Kodėlgi mes norime tokio susitarimo su ES? Pagrindinė priežastis būtų ta, kad e, norime e, diversifikuoti savo užsienio investicijas, norime pakviesti įvairias šalis investuoti vienare ir es investicijos mums labai svarbios, mes užtikrintume, kad es investicijos būtų visiškai apsaugotos. Tokia yra mūsų vyriausybės pozicija. Mes su es dėrėsimės dėl investicijų apsaugos susitarimo. Ir žinoma, jis remsis vienodomis taisyklėmis es investuotojams ir kitiems investuotojams regione. Taip pat. Mm, mm, E, manome, kad tų, tų investicijų saugumui bus skiriamas ypatingas dėmesys, mūsų vyriausybė apie tai galvoja. Kitas dalykas – investicijų socialinis ir ekonominis poveikis. Kai mes rengėme pasiūlymą, paprašėme, kad svarbios Mianmaro institucijos jį pakomentuotų, uh, Pirmiausia, aplinkosaugos ministerija, tai yra viena iš naujai įkurtų ministerijų. Ir, ir dar viena ministerija, miškotvarkos ministerija. Taigi mes paklausėme šių ministerijų, kaip jos vertina tiesioginės investicijas, bet to mes kreipėme į regi kreipėmės į regioninės valdžios institucijas, ir klausime, koks bus socialinis ir ekonominis tokių investicijų poveikis vietoje. Taigi be konsultavimuose su aplinkosaugos ministerija, su miškotvarkos ministerija ir be konsultacijų su vietos valdžia mes į Mianmarą neįsileidžiame jokių užsienio reikalos, užsienio tiesioginių investicijų. Uh, Taigi jau nuo 2012 veikia ši sistema ir 2014 mes pabandėme užtikrinti, kad užsienio tiesioginės investicijos neturės jokio tiesioginio neigiamo poveikio mūsų aplinkai ir visuomeniai. Taip pat ministerijos, atitinkamos ministerijos visuomet peržiūri mm, E, investicijas, patikrina, į kurias vietovės bus investuojama, aiškinamasi su vietos bendruomenė, klausima jų nuomonės. Jeigu vietos bendruomenė nesutinka, tuomet e, tiesioginės užsienio investicijos neleidžiamos. Tai bandome užtikrinti, kad nebus jokio neikėjimo poveikio nei aplinkai, nei visuomeniai. Labai ačiū, panas Turi. Atsakant į pirmąjį klausimą dėl investicijų, manau, kad e, ir klausimas, ar tos investicijos naudingos ar ne. Na, pirmiausia, tai yra aplinka, kurioje leidžiama kažkaip išnaudoti tas investicijas. Ir aš galvoju ne apie tai, ką Mienmaras daro, bet kaip tos investicijos bus panaudotos. Uh, Ir pažiūrėkime, tai yra standartinis modelis. Užsienio tiesioginės investicijos, galima sakyti, iškėlė pietryčių Aziją į ekonomiškai stipriausių e, šalių sąrašą. Taigi, tiesioginės investicijos yra geras dalykas, jeigu jos tinkamai išnaudojamos. Kitas dalykas, taip vadinamas protekcionizmas ir neigiamas investicinių poveikis. Aplinkosaugos ministerija ir kitos institucijos iš tikrųjų veiksmingai dirba ir ir e, taip pat nacionalinio planavimo ministerija dirba puikiai, tačiau yra ir kitų, į, kitų jėgų Mienmare, čia dabar nesiplėsiu, bet sudėtinga viską gerai subalansuoti. Pone Jelka, aš manau, kad e, labai svarbu es vykdomos politikos nuoseklumas. Būtina integruoti žmogaus teisų klausimus, e, vertinant, kaip vykdoma prekyba. Birželio mėnesį buvo pasirašytas e, investicinio apsaugos sustarimas ir ten įtraukta standartinė žmogaus teisų nuostata. Ir vis dėlto čia e, reikia mąstyti plačiau. Žmogaus teisų nuostatos reikalingos ne tik tai šaliai apsaugoti, bet ir apsaugoti pačiai investuojančiai įmoniai. Nes įmonė gali nukentėti dėl to, kad e, atsisako diskriminuoti musulmonus, atsisako pažydinėti žmogaus teises. Tai labai svarbus klausimas. Dėl pačios politinės aplinkos. Mes matome, lūkesčius. Lūkesčius, kad ES ir kiti suinteresuoti veikėjai taip norės investuoti, vykdyti verslą tame regione, jog praktiškai nekreips dėmesio į žmogaus teises. Ir taip viską vertina ir pietų ryčių Azijos ir Mienmaro institucijos. Tiesą sakant, institucija žino, kad e, užsieniečiai kažką sakys dėl žmogaus teisų, bet jeigu jiems bus leista tai pasakyti, mm, e, jie tai tik pasakys ir viskas vyks taip, kaip vyko anksčiau. Ir tiesą sakant, e, mūsų aukšti politikai bandė atgrasyti ES nuo žmogaus teisų nagrinėjimo klausimo. Taigi turime būti atsargus. Žinoma, turime e, pliusiukų, turime poną Onajų, kuris sugebėjo pereiti nuo kariškio iki pareigūno Mienmaro investicijų komisijoje. Tai labai palanki žinia, tačiau dėje, dėje tikrovė yra kitokia. Daug mano studentų dirba su bendruomenėmis, kurios patyrė įvairiausių pažeidimų, buvo pažeistos jų teisės ir taip atsitiko dėl to, kad nesažiningai vykdomas verslas ir tiesiog grobiama žemė. Taigi, kai vietos žmonės bando užsitikrinti kažkokius įstatymus, kad apgintų savo teises, žem, savo teises į žemę. E, vietos žmonės yra persekiojami. Dėl to žmogaus teisų gynėjas Tindžiojo 13 e, kartą buvo įkalintas nuo birželio mėnesio, nes jis pasisakė prieš žemių grobstimą ir kėlė klausimą, kodėl įrodymai, parodantis, kad vietos bendruomenės buvo teisios, teisme buvo pamiršti tiesiog. Taigi turėtume pažiūrėti, kokia yra tikrovė ir jokių būdų nesivadovauti vien tik gražią retoriką. Perspektyvą, vim. Taip, kaip matome, Mūsų ekspertai žiūri į taip Europos prizmę ir mums kyla klausimas, kaip investuoti tvariai ir atsakingai Mienmare. Tarp mūsų yra ir Europos komisijos atstovų, yra taip pat profsąjungų atstovų. Ir yra taip pat tekstilės įmonės e, e, savininkų. Dėkoju. Ačiū. Esu prekybos asociacijos narys, verslo organizacija, tai yra mes atsovaujame prekybos paslaugų sektorių, atsovaujame mažoms vietinėms įmonėms, darome Mienmarė verslo planus ir stengiamės teikti konsultacijas. E, Olandijoje įsisteigtusi mano įmonė, e, dirba Mienmare, Kinijoje ir Vietname. Turime Vietname gamyklą ji, yra, ji turi ES sertifikatą ir atitinka reikalavimus. Ten dirba, e, ten dirba e, daug darbuotojų. Mes norime, kad Mienmare demokratinės taisyklės pagaliau įsivyrautų ir kad Mienmare didėtų investicijų. 2013 metais mes iš vietos gamintojų Mianmare, pradėjome pirkti tam tikras prekes Europos naudotojams ir taip pat stengiamės teikti techninės konsultacijas. Šalis teikia daug galimybių, ji labai sparčiai vystosi, e, bet tebėra dar tam tikrų barjerų. Tris e, barjerų grupės reikėtų paminėti - socialinės, ekonominės, verslo ir teisinės kliūtis reikia įveikti. Kaip girdėjome, tuos pasisakymų metu tų kliūčių dar egzistuoja. Norėčiau pasakyti, kad įmonės norėtų investuoti, jos, joms, kad jos norėtų investuoti, joms reikia nuspėjamos politikos ir tvirtos stabilios socialinės ir teisinės aplinkos. E, politinės netikrumas dar egzistuoja, kalbant apie būsimus rinkimus, tai šiek tiek atbaido investuotojus. Dėl tvarumo E, galėtume pasakyti, kad nėra pažeidžiami svarbiausi standartai. E, taip pat svarbu užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos tarptautinio darbo organizacijos taisyklės ir kad nebūtų mažinami socialiniai standartai. E, vienmare pažangos buvo pasiekta, bet problemų dar tebėra. Bankai valstybėj nei buvo prižiūrimi ir tikrinami šiemet. Ir mes matėme, kad daug kur ką reikia nuveikti. Prieigda prie paskolų trūks, yra ribota, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, trūksta e, elektros tinklo plėtojimo. E, būtina, kad atsirastų investicijų, kad šalis investuotų ir, ir plėtotųsi ekonomiškai. Kalbant apie kliūtis, prieiga prie žemės yra viena svarbiausių kliūčių atsiradus spekulacinė rinka, kurioje vyrauja E, vyrauja keletas vietos vesininkų ir šaliai tai neišeina į naudą. Mianmaras turi labai menkai išvystytą infrastruktūrą ir gali tekti dvi valandas važiuoti 20 km kelią, nes kelių nėra. Ir tai aišku labai apsunkina darbą. Tad e, dar tenka pridėti ir tą problemą, kad dažnai dinksta elektros tiekimas besikūrančiai įmonį, tai svarbu žinoti. Nėra taip pat galimybės gauti kreditų. E, jų tiesiog, jų tiesiog nėra. Tai internetinė bankininkystė yra įdėkta, tačiau operacijos internetu kartais gali trukti šešis mėnesius. E, pervesti pinigus yra pakankamai sunku, labai trūksta vadybininkų kvalifikuotų darbuotojų, profesinis mokymas nėra pakankamai išplėtotas, vėl trūksta darbuotojų, našumas labai mažas vietos gamyklose ir e, lyginant su kitomis šalimis e, labai brangiai mokama už darbo jėgą. Našumas labai mažas lyginant su darbo jėgos turėjimu. Ir galiausiai dar Reikia pasakyti, kad Azijos gamintojai jau investuoja, juos remia jų šalių vyriausybės, tad apie vienodas konkurencinės sąlygas kalbėti neišeina. Dabar apie teisinės sąlygas. Yra, yra priimami teisės aktai, bet jie arba prastai gyvendinami, arba prastai interpretuojami. Taigi trūksta to nuoseklumo, nes įstatymai dažnai prieštarauja vieni kitiems. Dažnai tai priimami teisės aktai, kurie netinka tarptautinių standartų. Yra didelė spraga tarp įstatymo tikslo ir, jo, ir to tikslo, kuris pasiekiamas įgyvendinant įstatymą. Pavyzdys, pavyzdžiui, Singamore per kelias dienas gali įsteigti įmonę, o Mienmare tai gali trukti šešis mėnesius. Ir e, norėčiau pasakyti, kad e, gali įmoniai būti atsisakyta išduoti licenciją E, aišku, sunku e, laimėti ginčą teisme, nes vietos įmonės yra proteguojamos. Buvo parengtas naujas teisės aktas, kuris dar labiau sustiprino vietos kišimasi į užsienio įmonių reikalus. Tad reikėtų taisyklių ir procedūrų, e, reikėtų, kad būtų išvengta savivaliavimo užsienio investuotojų tų įmonių atžvilgių sumaišties tebėra daug. Yra 90 įstatymų gal primta, kurie tarpusavį vieni kitiems prieštarauja ir yra neaiškus. Tad e, valdžia nuolatos atidėlioja klausimus. ILO ar e, įmonių asociacija e, Mianmare vargsta siekdam pateikti investuotėms informaciją. Šie klausimai buvo iškelti, tačiau kol kas situacija nesisprendžia šioje srityje. Tad klausimas būtų toks, ar tikrai laukiam Janmaras e, investuotų iš ES ar bevelėje dirbti su Azijos investuotojais. ES ir Minjaras e, turėtų bendradarbiauti socialiai ir ekonomiškai, tačiau tam reikalingos aiškios sąlygos. Mes tikimės, kad bus priimta investicijų apsaugos sutartis, kuri padėtų įmonėms E, peržengti kitas kliūtis, jeigu žinos, kad jų interesai tinkamai apsaugoti šalyje. Tai padėtų pagrindus jungtinių tautų protokolų paremtam teismo sprendimui, e, nes tai būtų pradinis teisės aktas, kurio galima renkti sprendžiant kitus ginčius iškylančius Europos įmonėms. Taip pat svarbu, kad būtų kuriama ir socialinė rinka, kad Europos prekes ir paslaugos būtų irgi parduodamos Mienmare. E, nes priešingų atveju neišeis išspręsti visų problemų. Per nelik daug laiko užims sprendimų ieškojimas. O Azijos įmonėms pralaimės Europos įmonės toks susitarimų, nes jos saugos susitarimų pasirašymas būtų labai naudingas. Galėtume laikytis holistinio ilgalaikio požiūrio ir reikėtų, kad įmonės ES jaustų paskatas, kad jos yra laukiamas, kad jos norėtų vykti investuoti į Mianmarą. Tai turėtų teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį šalies vystimusi. Tas poveikis būtų tikrai teigiamas. Na ir apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad būtina parengti abipusę investicijų sutartį sutartį, kur būtų numatytos investuotojams apsaugos priemonės ir kad būtų galima išspręsti tuos klaustukus, kurie dar tebelieka. Tai labai svarbu, žvelgiant į tuos trūkumus um, e, Europos investuotojams, e, tuo tarpu, kai Azijos investuotojai turi privalumų tam tikrose srityse. Ir jeigu mes paskubėsime šioje srityje, mūsų įmonės praloš. Abipusis sustarimas gali padėti numatyti bendras taisyklės, vienodas taisyklės visiems. Maničiau, kad įstatymai turi būti įdėkti tvarkingai, labai svarbu, kad investuotojai jaustų paramą. E, licenzijos turi būti įdėktos visiems, žemės kaina turi būti e, prieinama ir protingai apibriešta visiems. E, investicijos į pramonę, kvalifikuoti darbuotojai irgi yra E, labai svarbus dalykas, kol kas jų trūksta. Rekomenduočiau ES, Mianmaro valdžios struktūroms padėti numatyti sveiką teisinį pagrindą viskam tam. Būtina numatyti taisyklės ir procedūras, e, kurių dėka būtų galima naujus sprendimus įgyvendinti. E, tai būtų susitarimas labai ilgam laikui, įmonės Europos Sąjungos galėtų lengviau vykti ir dirbti Mienmare, o Mienmaras galėtų sėkmingai socialiai ekonomiškai plėtotis. Dėkui. Dėkuoju už dalymasi savo patirtimi ir rekomendacijas, remiantis patirtimi surinkta vietose. Dabar žodis e, ponui Stapin, kuris e, Business Europe pirmininkauja prekybos komitetui. Colleagues. Pirmininkė, kolegos, labai ačiū, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Aš e, tarptautinių santykių komiteto narys esu, e, verslas Europai organizacijoje ir dirbu su įvairiais tarptautinio verslo atstovais. Taip pat dirbu įmonėje Heineken, tai yra tarptautinė įmonė gaminanti alų, Ir mes Mianmare mm, norime atidaryti alaus daryklą. Business Europe yra gana e, sudėtinga organizacija, ji vienyje daug verslo įmonių ir asociacijų ir nuo 2011 atrodo, kad e, situacija tikrai palanki ir Business Europe organizacija su tuo sutinka. Investicijų apsaugos susitarimas e, tikrai svarbus dalykas ir tikiuosi, kad prezidentas Obama ir kiti politiniai veikėjai pritars mums ir paskatins užsienio investuotojus investuoti minimare, taip kaip daro mano įmonė ir kiti ES verslininkai, Europos verslininkai. Tiesą sakant, kliūtis. Jūs sakote, kad tai kliūtis. Aš, kaip Heineken įmonės atstovas, galiu pasakyti, kad tai daugiau iššūkiai. Galbūt visą tai jūs žinote, tačiau aš noriu tai priminti. Kai įmonė svarsto, ar investuoti šalyje ar ne, yra trys galimybės. Pirmiausia, iššūkiai ar kliūtis yra tokie dideli, kad manome, kad investuoti neverta ir nusprendžiame palaukti. Antra galimybė. Iššūkiai dideli, jie niekuomet neįsispręs, tai apskritai neinvestuokime. Kokiagi paskutinė galimybė? Mano kolega, tai minėjo, kalbėdamas apie smulkės ir vidutinės įmonės, tai tinka ir didelėms įmonėms. Mes manome, kad jeigu rizika yra suvaldoma, tuomet geriau investuoti į šalį ir pabandyti pakeisti ne tik tai verslo aplinką, bet ir teisinę aplinką. Mano įmonė prieš dešimtmetį taip pat bandė veikti Mienmare. Turėjome palikti šalį, nes per didelį spaudimą patyrėme. Tačiau manome, kad Mienmaras eina teisingų kelių. Ir čia aš paprieštarausiu visiems kolegoms, kurie čia vardijo kliūtis. E, pirma kliūtis – infrastruktūra. Pirmas dalykas ir labai svarbus, nes kai statote alaus daryklą ar kažką, tai būtina infrastruktūra. Darbo jėga vietoje, švietimas ir įgūdžiai. Kai vykstate į tokią šalį kaip Myanmaras, norite būti vietos bendruomenės dalimi. Norite uh, šviesti vietos žmonės, gerinti jų įgūdžius, kad galėtumėte juos samdyti. Tai mūsų verslo modelis ir kiek žinau, tai yra daugumos įmonių šiandien veikiančių milijarmare modelis. Manau, kad tai teigiamas modelis, žinoma, yra didžiulių iššūkių. Ir aš manau, kad es per investicijų sustarimus turi finansuoti švietimo programas, turime se, e, siūsti savo žmonės, uh, kad jie su Mianmaro vyriausybė ir kalbėtų apie tai, kaip galima tobulinti švietimą. Ar yra iššūkių su vietos valdžia dirbant? Taip, biurokratija. Biurokratija yra didžiulis iššūkis. Aš nekartą lankiausi Indijoje. Indija, demokratinė šalis, bet biurokratinis aparatas ten yra didžiulis. Ir tai galima pasakyti apie bet kurią šalį. Čia Briuselėje biurokratija. Uh, taipogi labai svarbi kliūtis. Teisinė sistema nelabai aiški ir taip toliau. Čia mes tą suvokiame Mienmare, finansinė aplinka sudėtinga, valiutų kurso situacija nestabili, nėra galimybės pasinaudoti kreditais. Tos kliūtis ten Ar yra politinės rizikos? Taip, žinoma, bet mes dirbame Mienmare ir galiu pasakyti, kad tiesą sakant, kliūtis ne vienintelis motyvas, pagal kurį įmonė sprendžia, ar investuoti į šalį ar ne. Jeigu mes tik tai į kliūtį žiūrėtume, tai Mienmare mūsų nebūtų, mūsų nebūtų ir Rusijoje, nes ten yra labai daug problemų. Tiesą sakant, Mienmare lankiausi pernai du kartus, susitikau su prezidentu, su Ansan Suki. E, Nuostabi moteris, su jie kalbėjausi apie žmogaus teises, ji man taip pat sakė, kad nemėgsta laus ir sakė, ponė, prašau, užtikrinkite, kad mano žmonės, ir jį vadina Mianmaro žmonės savo žmonėmis, prašau, užtikrinkite, kad Mianmaro žmonės gers saikingai. Na, pabandysime. Tiesą sakant, jis suvokė, kad dar Mianmaras turi ilgą kelią nueiti ir kad žmogaus teisų srityje turi daug ką pagerinti, tačiau pasitikėjimas taip pat čia yra. Ir es įmonės turi įvertinti verslo rizikas, taip pat ir verslo galimybės. Mūsų įmonė ten jau ilgą laiką, mes esame viena didžiausių daryklų Azijoje, išskirt Kiniją, ir manome, kad Mianmaras verslo požiūrių uh, atitiktų tą lygmenį kaip Vietnamas ir kitos šalis po dešimties metų. Mes nežiūrime tik į tai, kas bus šiandieną rytoj. Žvelgiame į ilgalaikę perspektyvą. Taigi S komisija galbūt galėtų pagalvoti apie kažkokią S Mianmaro patariamą tarybą. Tai būtų puikus formas, kuriuo galėtume aptarti visus E, iššūkius, e, galėtų jame dalyvauti ir verslo atstovai. Kodėl svarbu, kad e, es įmonės investuotų Mienmare? Pažiūrėkime į Kiniją. 40 milijardų Kinija investuoja į Mienmarą. JAV investuoja kur kas mažiau. ES investuoja dar mažiau. Taigi, jeigu pažiūrėtume į tendencijas, manau, kad pamatytume, jog būtina investuoti Mienmare. Aš kalbu su kitomis verslo įmonėmis, pasakoju apie savo patirtį, bet kiekviena įmonė turi pati apsispręsti. General Electric veikia Mienmare, Coca-Cola veikia, Unilever veikia šioje šalyje. Ir jie yra įvykių prieš akije. Jie veikia su bendru, dirba su medruonėminimis, dirba žmogaus teisų srityje, pepsikola taip pat. E, kitos didelės įmonės investuoja Mianmare. Mes investavome apie 100 milijonų dolerių, mes sukursime darbo vietas. Mes dirbsime su vietos žemdirbiais. Būtent taip galima daryti įtaką ir galite pažiūrėti, kaip įmonė tokia kaip Heineken gali sukurti rimtą, stabilę verslo struktūrą. Mes galime pažiūrėti, iš kokių, kokias kultūras galima auginti Mienmare, ką galima panaudoti alaus gamybai. Mes bendradarbiavame su vyriausybė, uh, E, vykdome projektus kelių saugumo srityje, taip pat e, saikingo alkoholio vartojimo srityje. Ir tiesą sakant, labai daug įtakos e, verslas gali turėti tiek verslo aplinkai, tiek socialiniai aplinkai, tiek ekonominiai aplinkai. Yra problemų, tačiau mes esame tikri, kad mūsų darykla bus pastatyta jau kitais metais. Taigi galėsite atvykti patys ir pasižiūrėti. Taigi tiek, manau, kad bus klausimų ir kad e, reikia palikti laiko jums atsakyti. Dėkoju. O dabar pereigime į profesinių sąjungų pusę. Ponas Jeffrey Faukt yra iš Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos. Prašom žodis jums. Dėkoju, kad pakvietėte šiandien iš šio komiteto posėdį. Aš galėčiau pasakyti, kad šis, šis klausimas labai savalaikis. Ir sankcijos buvo panaikintos Mienmarui. Ir dabar atsiranda interesas investuoti Mienmare, žvelgiant į tarptautinę krizę. Tiek Azijoje tas poreikis jaučiamas, tiek Jungtinėse valstijose, tiek čia. Šalis dabar patraukli. Patraukli, nes Mienmaras yra. E, E, vertinamas kaip rojus investuoti, kadangi darbuotojų esama, jų darbo užmokesnis nedidelis ir panašiai. Kaip Bangladešas, kaip e, kai kurios e, kitos šalis, Mienvaras varė tokia pat padėtyje, trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Darbo užmokestis yra toks, kad kelia pavojų kai kurioms to regiono ekonominėms zonoms, kurios labiau įsivyščiusios. E, investuotojai e, jau vyksta į tą šalį. E, Erksas, Philipsas, Statoilas, Nestlé, Kalsbergas, Heinekenas, visai lietokių įmonių jau ten investavo. Ir be abejo, daug jos įdarbinimo galimybės atsivertų Mienmare, būtina tam, kad darbuotojai būtų šviečiami, kad būtų reikiamos kvalifikacijos. E, būtina, kad būtų vykdoma socialinė ir ekonominė politikos reforma, kad atsirastų verslo kultūra, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Kol kas e, nėra garantijos, kad darbuotojai dirbs geromis sąlygomis, kad jiems bus mokamas e, tvarkingai atlyginimas. Pažengos yra. Matome, kad šalis stengiasi įgyvendinti žmogaus teisės, nors spragų dar esama. Užsienio vyriausybės apie Mienmarą dabar atsiliepia palankiai. 11-12 metais buvo priimtas įstatymas dėl ginčių sprendimų. Tai yra visai geras dalykas, tačiau tai riboja darbuotojų profesinių sąjungų teisės, pačiais įvairiausiais būtais, o tai atitinka tarptautinės teisės nuostatų. Darbuotojai turėtų turėti galimybę organizuotis vietos regioniniu mastu. Vyriausybė taip pat draudžia profesinės sąjungas, e, kai kuriuose srityse ekonominis bendradarbiavimas vyko ilgą laiką vadovant kariškiams, o dabar E, plėtojamas toks sektorius kaip plienas ir cukrus. Darbo inspektoriai gali dabar ateiti ir pasižiūrėti, ar yra minimalus darbuotojų skaičius ir koks tas skaičius reikalingas, kad būtų įkurta profesinė sąjunga. Kai kuriuose įmonėse to neįmanoma padaryti dėl to, kad yra numatyti tam tikri apribojimai ir, ir, ir profesinės sąjungos nekuriamos. Mienmaras, kaip Mienmare, darbuotojai neturi jokio balso nacionalinių lygmenių, kaip ir daugelį kitų regiono valstybių. Socialinis dialogas nevyksta. E, darbuotojai e, kartais rengia tam tikras kampanijas ir e, organizuojami pavieniai tam tikri veiksmai krimina, kriminalinių, kaltinimų kriminaliniais nusikaltimais sulaukia profesinių sąjungų lyderiai ar žmonės, kurie bando imtis kažkokio aktyvumo, būrent kolegas į profesinę sąjungą. E, kartais e, profesinių sąjungų argumentai ignoruojami, atsisakoma laikytis tam tikrų įsipareigojimų numatytų įstatymuose ir 500 dolerių gali siekti e, bauda už priverstinį darbą, už darbą įdarbinant vaikus. Tai dar vaikų darbas ir, ir priverstinis perkelimas dar yra tie dalykai, kurie dėja dar šiandien vyksta. Būtų naivu manyti, kad ši praktika neturės įtakos e, tiekimo grandiniai pasauliniu mastu. ES jau pripažino, kad ES įmonės turi prisimti labai rimtą socialinę atsakomybę. E, ir tai galioja ir investicijų mare atveju. Degucht ir Ešto 2012 metais e, komisarai reikalavo, kad investicijos būtų atsakingos, nes tai buvo labai svarbus dalykas tam, kad ES galėtų atsigauti. 12 metų tarybos pareiškime sakoma, kad prekybos investicijų veikla Europos įmonių turėtų būti atspindinti e, kuo aukštesnę kokybę. EBPO e, principai turėtų būti gerbiami žmogaus teisų srityje. E, tačiau šiandien Matome, kad ES sunkiai skinasi kelią investicijoms į Mianmarą. E, Junktinės valstijos taip pat nori, kad įmonės įmančius Mianmare kasmet teiktų ataskaitas apie verslo operacijas Mianmare, apie tai, kiek ko teko mokėti vyriausybei ar nevyriausybei, kiek buvo išleista pinigų žmogaus teisų padėčiai gerinti ir panašiai. Yra paskirti žmonės, kurie yra atsakingi už tokių atsaky, ataskaitų darimą ir jų nagrinėjimą. Štai praėjusią savaitę sulaukėme vienos tokios, kuri nesnei būtų atnaujinta. Tikimės, kad ES ir jos įmonės laikysis tų pačių standartų, kaip ir pavyzdžiui JAP įmonės, kurios e, užsima verslų Mienmare. Turime užtikrinti, kad investicijos ar verslas Mienmare bus paremti žmogaus, pagarbą žmogaus teisėm ir kad bus remiamasi pavyzdinė praktika, kad bus užtikrintos e, skaidrumo taisyklės visoms įmonėms. Būtina pasitelkti ir tokius dalykus, kurios, kurie dar neegzistuoja, BPO, pavyzdžiui, verslo vadovai ir panašiai. E, šalies pažanga žmogaus teisės ir taip pat turi būti nuolatos vertinama. Taip pat turi būti sukurtas mechanizmas skundams nagrinėti, kad būtų galima vertinti geriau žmogaus teisų padėti, darbuotojų teisų atstovimą ir panašiai. Tai padėtų spręsti šalies problemas apskritai. Įmonės, kurios veiks Mienmare, turi sutikti bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis. Ir tikimės, kad tai padės pagerinti darbuotojų padėtį visam Mianmare. E, žmog, pagarba žmogaus teisėms turi būti esminis reikalavimas prieš pasirašant investicijų sustarimą. E, svarbu, kad investuotojams rizikos nekiltų, investicijų apsaugos sutartis dėl to yra labai reikalinga. Taip pat e, būtina, kad investuotojai prisidėtų prie Mienmaro plėtros, o šis tuo pat metu padėtų sudaryti geresnę verslo aplinką įmonėms. Galiausiai ETUK, Europos profesinių sąjungų konfederacija, pritarė šiam susitarimui. Kritika buvo išsakyta. 2013 metais buvo paskelbta rezoliucija. Vyko neseniai diskusijos dėl kitų dalykų, kuriuos čia minėjau anksčiau kalbėję kolegos ES norėtume prašyti, kad investicijų dvišalė sutartis nebūtų pasirašyta tokia, kokia jie egzistavo anksčiau. Būtina diskutuoti su Mienmaru dėl šios tarimo, atsižvelgėti tuos dalykus, kurie išdėstyti rezoliucijoje ir į tai, kas buvo pasakyta dar šiemet dėl uh, E, transatlantinės investicijų ir partnerystės sutarties. E, būtina taip pat užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą, kad būtų galima tinkamai tik, tikrinti pasiektą pažangą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, dabar turime visą vaizdą, o dabar Europos komisijos eilė paaiškinti, prie kokių išvadų buvo prieita. Acosta, of... Prašau, ponas Dekosta, investicijų Uh, direktorato vadovas. Prašau. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Diskusija vykusi šį rytą tikrai buvo labai įdomi, labai daug įdomių klausimų užduota. Aš norėčiau paaiškinti, kaip vyksta investicijos investicijų dėrybos ir taip pat e, pateikti priežastis, dėl ko norime pasirašyti investicijų apsaugos sutartį su Mienmaru. Kaip jau minėjo ne vienas kalbėtojas šį rytą, Mienmaras turi labai gerą potencialą verslui ir taip pat e, tai susijęs su atsakingų verslų, socialinių verslo poveikių, ekonominių verslo poveikių. Manau, kad verta įeiti į Mienmaro rinką. Konkurentai iš pietryčių Azijos jau ten yra sudaromi susitarimai su Mienmaru ir ASEAN šalimis. Ir kol kas um, nei viena es šalių neturi investicinio susitarimo su Mienmaru. Šiandien labai daug išgirdau apie nestabilę politinę ir ekonominę situaciją Janmare. Ir aš manau, kad tokiu atveju tiesiog nesusienio investicijos tampa dar svarbesnės. Ir tiesą sakant, turime būti realistiški ir kuklus apie galimo investicinio susitarimo rezultatus kalbėdami. Uh, Tiesiog reikia užtikrinti, kad investicijos trečiojoje šalyje yra apsaugotos trim aspektais. Pirmiausia, kad jos yra nes, nesdiskriminuojamas, kad elgiamasi su jomis sažiningai, kad yra prieiga prie teisingumo. Ir jeigu tos investicijos nusavinamos, jos turi būti apsaugotos nuo to. Taigi, kai yra investicijos apsaugotos, tai tuo met, mm, tiesą sakant, nėra Mienmar vyriausybei nustatomos sąlygos, kaip įsileisti tas užsienio investicijas. Tiesiog norima jas apsaugoti, kai jos jau yra padarytos tam, kad mm, sąlygos būtų panašios mm, ir priimtinos investuojančiams įmonėms. Investiciniai susitarimai jau buvo sudaryti ne kartą, taigi šiuo susitarimu norima užtikrinti gerą apsaugos lygį ES investicijoms, o taip pat galimybę keisti verslo aplinką šalyje, į kurią investuojama. Pavyzdžiui, susitarimuose su Kanada ir Singapūru labai aiškiai buvo patikslinta įsipareigojimų apreptis ir pobūdis. E, nuo ko saugomos investicijos, nuo netiesioginio nusavinimo, nuo kitų dalykų. Taip pat labai svarbu, kad e, investicijos būtų skaidrios, kad tam tikra informacija būtų teikiama visuomenė, kad uh, E, būtų išsklaidytos abejonės dėl tokių investicinių sustarimų. Taigi norima sudaryti modernų investicinį sustarimą su Mienmaru, į tą sustarimą įtraukti taip pat ir tvarios plėtros klausimus. E, visuomet laisvosios prekybos susitarimuose mes numatome skyrių tvariai plėtrai, tiesą sakant, e, susitarimas su Mienmaru nėra laisvosios priekybos susitarimas, tai tiesiog atskiras susitarimas dėl investicijų, tačiau taip pat norime jį įtraukti nuostatą susijusią su įmonių atsakomybė ir atsakinga verslo praktika. Mes apie tai kalbėsime ir dėrybose ir tokį susitarimo tekstą mes pristatysime Mienmarui. Taigi, bendrai paėmus, galiu pasakyti, kad investicijos prisidės prie socialinių ir ekonominių pokyčių Mienmare, tai padės mūsų įmonėms, kurios dirba Mienmare ir nori ten dirbti, stabilizuos socialinę ir ekonominę aplinką, be to padės e, plėtoti atsakingas verslo praktikas. Tuo pat metu susitarimas bus modernus ir pagerins anksčiau veikusias nuostatas, mes nesikišime į Mianmaro vyriausybės vykdomą politiką ir aš manau, kad su Mianmaro diskusijos vyks abipusiai naudingos ir kad jų baigtis bus sėkminga. Dėkuoju. Kągi, nežinau iš principo, ko siekia komisija. Aš labai atidžiai klausiausi, tačiau vis dar nesupratau iki galo. Buvo pateiktas apibūdinimas, tačiau jame nebuvo pakankamai konkrečių detalių. Galbūt ateityje reikėtų padiskutuoti šiek tiek giliau šitais klausimais. Aš vėl perduosiu žodį kolegams. Davidas, pirmiausiai. Ačiū. Ačiū visiems kalbėtojams. Jų pasisakymų iš tiesų labai įdomus. Hainekeno šūkiu galima pasiremti siekiant savo tikslų Mienmare. Tikimės, kad ten alus įsigalės kaip saikingai vartojamas dalykas. Norėčiau paklausti komisijos, jeigu šis investicijos sustarimas turėtų būti nors kiek naudingas, nekalbant jau apie investicijų apsaugą, reikėtų, kad būtų numatyta priežiūra nulatinė ir dialogas. Mes turime pirmiausia patys prižiūrėti savo įmonių dirbančių Mienmare elgesį ir su tomis įmonės turime nuolatos diskutuoti, kaip toje šalyje reikėtų dirbti. Manau, kad labai aišku kalbėjo profesinių sąjungų savo įskirdime, ką jis mano. Uh, rezoliucijoje, kurios vienas iš autorių buvau, kalbėjau apie darbo standartus, darbo aplinką, jie turi būti sudaryti teigiami. Ir kita vertus, su pačiu Mienmaru turime tęsti žmogaus teisų dialogą. Turime siekti, kad vyktų nuolatinė diskusija šiuo klausimu, kad pagerėtų žmogaus teisų padėtis toje šalyje. Šie du elementai yra esminiai, tiesiog būtina pagerinti investicijų apsaugą. Bet to nepakaks, nes Kinijos investuotojai ten jau veikia. Ir man atrodo, jie dėl to problemų nemato. Na, gal galime tikėtis, kad mes veiksime geriau, efektyviau, bet mes norime, kad Europos įmonės pagerintų padėtį Mianmare, ar ne? Tačiau kiti jau veikia toje rinkoje. Mes galėtume pagalvoti, kad štai mes europiečiai už kinus geresni, bet ne visada tai būna. Tiesiog reikėtų, kad būtų tariamasi dėl visiems sakytinų bendrų taisyklių. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Perėsiu Olandų kalbą. Pane pirmininkė, du mano tautiečiai kalbėjo apie visas galimybės, kurias atveria Mienmaras. Tačiau aš e, taip pat norėčiau išgirsti, ką sako vietiniai verslininkai. Jie e, e yra pasirašę peticiją prieš tokią sutartį su ES. Pilietinė visuomenė Mienmare. Norėčiau ir apie ją išgirsti daugiau. Man kyla daug nerimo dėl e, E, labai trapios demokratijos. Jeigu didžiosioms įmonėms paliksime tą valstybę, aš nežinau, ar tai bus naudinga e, gyventojams. Klausimas, ponai Pulman ir poniai Stepen. Aš e, girdėjau, jog dar daug kas vyksta blogai. Ir jeigu Jeigu taip yra, kodėl kaip mes galime prisidėti prie valstybės socialinio vystimo ir tuo pat metu gauti pelną. Ar tai įmanoma? Um, commission, namely, how... Dėkoju. Norėjau paklausti, Kaip jūs žvelgiate į mažumų teisų apsaugą, ką mes e, kaip ES galime nuveikti šiuo klausimu? Ir taip pat e, jungtinių valstijų situacija buvo paminėta. Regis jau yra ten dirbančių įmonių, vienmardirbančių JAV įmonių, jos ten veikia sėkmingai. Diskusija jau vyko, paminint jungtinių vaistinių pavyzdį. Ar jūs manote, kad egzistuoja kažkas specifiško, ar tiesiog turime sekti JAV pavyzdžių? Jūs taip pat sakote, kad mes turėtume taikyti tos pačius standartus, pagarbos žmogaus teisėms, tvariaus vystimus ir panašaus. Bet e, susitarime būsimame su JAV irgi tas nuostatas esame įtraukę, tad e, turime bet kokiu atveju pasižiūrėti, man atrodo, specifiką vietoje ir pasižiūrėti, kaip būtų galima spręsti šias problemas, kurių, ko gero, Mienmare yra, visų sutarime su Mienmaru būtų daugiau ir aktualiau jas būtų spręsti negu sutarime su JAV. Dėl investicijų susitarimo. Ar manote, kad bus renkamas į klasikinis modelis, remiamas į sitą susitarimu, ar šį kartą viskas vyks kitaip? Tiesiog norėčiau išgirsti pavyzdį. Ačiū, Vonas Dartmus. Uh, like, I... Labai ačiū. Jeigu galėčiau, norėčiau pasveikinti poną Verštogen. Jis iš tikrųjų puikus oratorius, puikiai pasirengęs buvo savo pristatymui. Tikiuosi, kad kiekvienas iš mūsų sugebėsime taip pakalbėti. Kitas dalykas, noriu padėkoti poniai Ma Mana. Ma Iš tikrųjų, iškalbingai, tiksliai pasakyta buvo. Tačiau noriu užduoti klausimą ir būtų įdomu išgirsti žmonių atsakymus iš šį klausimą. Ponas Verštogen minėjo, kad didžiausias investuotojas Mianmare dabar yra Kinija. 40 milijardų dolerių kinai investuoja lygtai, teisingai prisimenu. Tuo tarpu JAV investuoja 200-600 milijonų JAV dolerių. O ES investicijos, koks būtų skaičius, labai mažos. Labai mažos. Taigi, kas mums kelia didžiausią susirūpinimą kaip frakcijai, kaip mūsų partijai? Mm, Mienmaras yra labai aiškus pavyzdys. Aš 97 metais um, lankiausi Mienmare. Tiesa, tiesą sakant, um, vizos tuo metu prašiau, padėtis šalyje buvo liūdnoka, dabar manau, kad ji ženkliai pagerėjusi, Tačiau jeigu mes ketiname investuoti į šią šalį ir jeigu yra, tiesą sakant, tam priežasčių, tai matote tokių pavyzdžių kaip šios įmonės ir matote, kad yra dar viena šalis, kuri ten turi nemažai įtakos, tai Kinija. Ir jiems žmogaus teisės apskritai nerūpi. Jeigu rūpinate žmogaus teisėmis, tai tuomet susidarėte su problema. Sakote, mums rūpi žmogaus teisės, todėl Mianmaro, e, Mianmare es įmonių neturi būti. Tai reiškia, kad e, visos įmonės bus iš Kinijos, jos neturi jokių mm, žmogaus teisų reikalavimų. Taigi, belieka užduoti klausimą, kokia bus situacija, jeigu tik vieninteliai kinai ten dirbs? Paskutinis kalbėtojas. Pirmininkė, aš noriu užduoti klausimą komisijai. Ar ketinate dirbti panašiai kaip su kandidatėmis į ES, kai būtų suteiktas pereinamasis laikotarpis pataisyti situacijai? tokiose sritise kaip žmogaus teisės, žodžio laisvė, e, verslo aplinkos gerinimas ir taip toliau. Ir kai bus įvykdytos atitinkamos reformos, tuomet e, e, pradės gyviau vykti prekybą su Mianmaru. Ar galvotumėt apie tokį požiūrį? Ar Kągi, ir aš pats noriu pridėti klausimą komisijai dėl ISTS. Ir visuomet tokiuose susitarimuose kalbama apie investuotojų teises. Galbūt atėjo laikas pagalvoti ir apie reikalavimus į kitą šalis investuojančiams įmonėms. Tai Mianmaro atveju būtų labai svarbu. Ponas Pulman, kas atsakys dabar į klausimus? Ponas Pulman, e, ponas Verstofen dėja jau paliko salę, tačiau manau, kad jis puikiai į tą klausimą atsakyti. Na, kągi, nežinau, ar man pavyks taip pat gerai. Kalbėjote apie tai, ko mes tikimės. Mes e, gana ilgai dirbame su Mienmaru. Tiesą sakant, problemų tiek daug, kad mes nesitikime, jog jos bus greitai išspręstos. Jų neįspręs nei Mianmaro valdžia, nei kažkas kitas. Net ir tie iššūkiai, su kuriais mes susidurime, o jie daugiau mm, verslo iššūkiai, yra labai sudėtingi ir jų sprendimas užtruks. Taigi, tiesą sakant, pelno iškart negausime. Pirmiausia, turime sunkiai dirbti, sukurti pajėgumus, sukurti pasitikėjimą tarp darbdavių ir darbuotojų, nes kol kas tokio pasitikėjimo nėra ir tai kliūtis kasdieninėme darbe. Taigi tokie būtų pagrindiniai tikslai pradžioje ir per pirmus keliarius metus mes pelno nesitikime. Tačiau mes tikimės, kad mums pavyks pagerinti verslo aplinką ir kad ilgalaikėje perspektyvoje mūsų įmonė bus pelninga. Ir jeigu mes kursime kažkokią jungtinę įmonę su vietos partneriais, Mes mielai tą darysime, nes yra daug um, specifikos, į kurią mes vieni negalime atsižvelgti, taigi mums reikės vietos partnerių. Ir bendradarbiavimas bus um, naudingas apipusiai ir mes norime, kad ab, ab, buvo verslo partneriai būtų apsaugoti tiek mes, tiek vietos partneriai. Taigi tas investicijų apsaugos susitarimas padės apsaugoti tiek es įmonės, tiek taip pat e, įmonės partnerės, kurios dirba su es įmonėmis. Manau, kad tai puikiai galimybė. Dėkoju. Nedidelis komentaras, labai trumpai. Minutėlė, sako pirmininkas, gerbiami kolegos ir svečiai. Turėsime dirbti angliškai, nes vertėjai darbą baigia